munkra nem egy, nem egy rugalmas fogalom, ez egy olyan alapvető érték, amely nem egy, nem egy yra įspūdis, kad, pavyzdžiui, kalbant apie valstybės ir e, bažnyčios atskirimo principą, labai dažnai yra daroma daug nuolaidų. Galbūt jūs galėtumėte šiek tiek pasvarstyti šiuo klausimu ir mane nuraminti. Uh, Taigi manau, kad Europa turi vaidinti dvigubą vaidmenį šiuo metu. Pirmiausia, jie turėtų ir toliau saugoti nuo bet kokių e, neteisėtų veiksmų ir bet kokių pagrindinių teisių pažeidimų. Tačiau ir kita vertus, ji turėtų skleisti tas pagrindinės vertybės, demokratijos principus išorę, už jos ribų. Uh, Nes ES turi išlikti patikima ir, ir įtikima šiuo požiūriu ne tik tai viduje, bet ir tarptautinėje arenoje. Ir jūs žinote, kad šis žmogaus teisų dialogas turėtų būti kažkaip struktūrizuotas, reikėtų neapsiriboti vien tik tai demokratinio įvertinimo principais. Mes kalbame šiandien apie pagrindinės teisės ir aš siūlyčiau atlikti labai konkretų padėties įvertinimą skirtingose konkrečiose valstybėse narėse. Nors kai kurios galbūt bus šokiruotos. Tačiau reikia įvertinti, kaip kiekviena valstybė narė laikosi pagrindinių teisų hartijos. Tai žinoma galėtų sukelti institucinių problemų. E, kodėl? Štai aš galiu pasakyti, kad mano šalis, Belgija, iš tiesų nesilaikė tam tikrų vertybių ir principų, kurie yra įtvirtinti pagrindinių teisų hartijoje. Tai yra pasakyta ir pranešime. Tačiau mes, atlikdami tokį įvertinimą, norime tiesiog stiprinti dialogą tarp įvairių institucijų ir taip tame tarpe ir jūsų institucijos. Aš labai gerbiu jūs tiesiog iš jūsų išgirsti patikinimą, kad taip e, toks įvertinimas ir bus padarytas, kad tai ateinančiais metais mes galėtume padaryti tam tikrą įvertinimą ir išvadas apie kiekvieną valstybę narę ir kaip joje yra laikomasi pagrindinių teisių. Ir e, ar galbūt tam tikrais atvejais reikėtų skurti ir atitinkamą pagrindinių teisų apsaugos mechanizmą ir panašiai. Aš manau, kad jūsų moralinis e, autoritetas E, padėtų valstybėse narėse įtvirtinti tas pagrindinės teisės ir jų laikymasi. Man susidaro įspūdis, kad jūs nelabai linkęs pritarti tokiam e, vertinimu, padėties kiekvienoje valstybėje narėje įvertinimui. Kodėl? Ar galėtumėte man atsakyti? Ta bendra, e, tas bendras analizės procesas negalėtų būti įvertintas, atliktas e, neutraliai, neįtraukiant ir, to Europos, e, įtraukiant ir visos Europos e, žmogaus teisų padėties vertinimo procesų. Ir ta demokratija, neparemta moraliniais principais, nėra e, veiksminga ir nėra gyvybinga. Man susidaro įspūdis, kad jūs dvėjojate e, dėl to reguliaraus įvertinimo atskirų valstybių narių, reguliaraus įvertinimo šio požiūriu. Panašu, kad tarp institucinių požiūrių šis e, pasiūlymas nėra priimtinas. Aš galiu pasakyti, kad e, nei viena valstybė narė E, nėra nei vienos valstybės narės ES, kuri laikytųsi žmogaus teisų besąlygiškai ir nebūtų pažeidusi niekada tų žmogaus ar pagrindinių teisų. Ačiū. E, Vice pirmininkas dar gali posėdėje likti penkioms dešimčiai minučių. E, pagal susiklošiusias tradicijas mes visų pirma suteikėme žodį pasisakyti pranešėjui, šešėliniams pranešėjams, ir prie šio pranešimo e, prisi, rengimo prisidėjo labai daug žmonių. Jūs esate naujas komisaras ir labai įdomu sužinoti, kaip jūs, ką jūs ketinate daryti su šiuo pranešimu. Ir kas bus daroma ateityje, ar bus rengiamas ataskaitos skirtos kiekvienai šaliai atskirai ar ne. Šiandieną mes tikrai nenorime daryti jokių išnaš, išvadų. Tiesiog norime sužinoti jūsų mintis. E, dėl um, pasaulietiškumo, dėl kitų klausimų, kurie buvo užduoti. Dar yra du šešėliniai pranešėjai, kurie norėtų užduoti klausimų. Taigi, GUE frakcijos vardu Marko Spanelli. Bar Barbara, prašome. Oh, pardon. Eh, grazie, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau užduoti vieną trumpą klausimą e, ponui Timermanui. Jeigu aš teisingai supratau, kaip jūs vertinate pagrindinės žmogaus teisės? Jūs e, e, sakote, kad nėra tiesioginio ryšio tarp ES vidaus rinkos, pinigų sąjungos ir pagrindinių žmogaus teisių. Nes pagrindinės žmogaus teisės uh, yra labiau susijusios su mūsų istorija ir panašiai. Norėčiau sobejoti e, tuo, kad tikrai nėra to ryšio tarp bendros rinkos ir pagrindinių žmogaus, pagrindinių žmogaus teisų. E, turime pasakyti, kad istorijoje dar nėra padėtas taškas, istorija plėtojasi toliau Kaip susidarė ekonominė krizė ir kaip jį įtakojo pagrindinės žmogaus teisės. Visa tai yra akivaizdu ir aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo atžvilgiu. Taip pat norėčiau sužinoti, ką jūs pasakytumėt apie Katainino pasisakymą, kai buvo užduotas jam klausimas. E, apie ekonominės krizės pasakmes pagrindiniams žmogaus teisėms. Katainenas pasakė, kad e, fiskalinis teisės aktas yra tarp vyriausybinis teisės aktas, kuris yra viršesnis nei nacionaliniai teisės aktai. Aš norėčiau taip pat pritarti tam, ką pasakė Louis Michel, kad reikia atlikti įvertinimą kiekvienos šalies atveju. Tai yra svarbus dalykas. O tai yra kaip ir Kopenhagos dilema. Mes numatome labai e, griežtas sąlygas tiems, kurie nori prisijungti prie ES, o po to jų visiškai ne, nekontroliuojame, ką jos daro įstojusios į ES. Ačiū, Barbara. Toliau žodis e, žaliųjų frakcijos vardu Ulrikai Lunaček. Ačiū. Norėčiau pasveikinti Laura Ferrarą už puikų e, pranešimo projektą. Laukiu bendradarbiavimo pusimo dar norėčiau pasakyti, kad pateiksime pakeitimų, pakeitimų dėl diskriminacijos amžiaus pagrindo. E, mes ketiname pateikti pasiū, e, pakeitimo pasiūlymą šiuo atžvilgiu. O dabar e, ponui Timermanui norėčiau padėkoti už tai, ką jūs pasakėte, kad žmogaus teisė ir pagrindinė žmogaus teisės yra ES esmė, o ne rinka, nors rinka taip pat yra svarbi. Taigi, atsižvelgianti tai, Aš taip pat norėčiau e, sugrįžti prie to, ką jūs pasakėte, kad e, nereikia naujų stebėsinos mechanizmų, reikia naudotis dabar esančiais. Kai kalba eina apie pagrindinių e, vertybių pažeidimus ES, nėra teisės aktų. Tokiu atveju mes neturime efektyvių stebėsenos mechanizmų. Uh, Atsižvelgiant į tai, noriu pritarti tam, ką pasakė Luis Mišelis savo paskutinėme pranešime, kad reikia ataskaitų apie kiekvieną šalį atskirai. Tai norėčiau pabrėžti dėl kelių priežasčių. Visų pirma, e, mes atrodysime patikimiau e, mūsų kaimininių e, šalių akise, jeigu efektyviai spręsime problemas mūsų pačių šalyse. Visose šalyse. O antra priežastis, kodėl ataskaitos turėtų būti rengiamos, tai yra, e, kai kurios valstybės narės yra, e, yra ES šalių, kurios sako, kad na, mes visą laiką esame kritikuojami Bruselio, o tai sukelia tik tai nacional, tokius nacionalistinius judėjimus. Todėl pasisakyčiau už tuos kasmetinius E, pranešimus apie kiekvieną valstybę narę atskirai, kaip tai daro, pavyzdžiui, tam tikros tarptautinės organizacijos, atlikdamos e, kolegų peržiūrą. Tai galėtų daryti komisija kartu su valstybėmis narėmis. Tokiu būdu būtų e, sumažintos tokios nuotaikos, kad blogasis Briuselis mus kritikuoja. Taigi aš norėčiau, kad vice e, pirmininkas priimtų šias mintis domen, nes, e, kaip ir sakė ponė Spinelli, tokių ataskaitų reikia ir jos turi būti reguliarios. Taip pat jūs pasakėte, kad bus organizuojamas e, kasmetinis formas spalį ir bus e, forumo metu kalbama apie an, an, antisemitizmą, nuotaikas nukreiptas prieš musulmonus ir panašiai. Uh, Kai kalba eina apie pagrindinės žmogaus teisės, tai e, pažeidimai dažniausiai būna universalūs ir apimantis e, visas mažumas ir lytis, įskaitant, pavyzdžiui, moteris. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip bus organizuojamas forumas, ar bus kalbama apie bendrus dalykus, ar įskiriamos kažkokios asmenų grupės. Paskutinis klausimas yra susijęs su tuo, kad aš perėtais metais parengiau pranešimą kovai su homofobija. Ir žinau, kas vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. Todėl reikalinga strategija, e, panašiai kaip e, strategija kovoti su diskriminacija. E, dėl neįgalumo, dėl homoseksualumo ir panašiai. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad panaši strategija e, kovai su e, homoseksualų diskriminacija reikalinga ir Europos Sąjungoje. Ačiū komisijos vicepirmininkė iš karto jums galimybę atsakyti. Aš iš karto pabandysiu atsakyti visus klausimus, kadangi laiko liko nedaug. Kalikė Ferrara. Aš iš tikrųjų manau, kad į šią diskusiją būtina įtraukti pilietinę visuomenę. Nepakanka kalbėti politikams su politikais, ekspertams su ekspertais, reikalingas tiesioginis dialogas su plačiaja visuomenė. Šiandieninėje e, visuomenėje, kalbant su visuomenė, dažniausiai yra sakoma jai kas nors, o ji turi klausytis. Tačiau aš vis dėlto manau, kad dialogą mes jau pamiršome kaip bendravimo formą. Kita kartą, e, jeigu manęs niekas nesiklauso, tai aš galiu ir šaukti, tačiau netgi jeigu šauksiu, vis tiek manęs nesiklausys. Taigi labai svarbu net mesti tų asmenų, kurie laikosi kitokio požiūrio, bet atsakyti jiems į tą jų kitokį požiūrį. Žmogaus teisų agentūra yra nuveikusi didžiulį darbą šioje srityje ir be to parlamentas, komisija ir taryba turėtų pasispausti šioje srityje. Aš nemanau, kad kokia nors suves, suvestinė susieta su europiniu semestru galėtų šioje srityje būtų naudinga ir padėtų spręsti problemas šioje situ situacijoje. Jūs kalbėjote apie baudžiamąją čia teisę valstybėse narėse, apie jos nuostatų taikymą, bet e, Europos taryboje yra sukaupta pakankamai daug patirties šioje srityje ir žinoma, jums, galima, jums galite pasinaudoti šitą informaciją. Migracija migracija, imigracija yra didžiausias ES visuomenės iššūkis. Migracija ES ir migracija už ES ribų. Europa šimtmečiais patyrė e, gyventojų išvykimus iš Europos teritorijos ir taip pat mes tampame ir tikslo migracijos rautų tikslo valstybė. Ir tokiuose susitinkose situacijose, kaip šiandien, iškyla didžiulis iškūkis, kaip apsaugoti europinės vertybės ir kaip puoselėti tų asmenų, kurie atvyko Europos Sąjungą, vertybės. Negalima migrantams sudaryti tokių nepalangių sąlygų, kad jie neapsikentę būtų priversti išvykti iš Europos į kitus žemynus. Aš manyčiau, kad mes turime užtikrinti pagrindinės teisės ir gerbti jas. Taigi mes turime peržiūrėti migracijos politiką, mes turime geriau dirbti, saugodami savo išorės sienas, taip pat kurdami darbo vietas ir kurdami geresnę ateitį žmonėms tuose regionuose, iš kurių atvyksta didžiausi migrantų srautai. Taigi Europa turi sudaryti geresnės galimybės žmonėms kituose žemynuose ir tiesiog neleisti jiems žūti jūroje, viduržėme jūroje pakeliui link ES. Reikėtų prisiminti baises gyvenimo sąlygas, pabėgėlių gyventojų sąlygas Sirijoje, taip pat prisiminti, kokiamis sąlygomis žmonės laivuose bando pasiekti Europą. Taigi, mažumų teisių klausimas yra svarbus, socialinio dempingo, darbuotojų išnaudojimo problemos yra išlikusios. Visą tai galima susijęti su ekonomikos krize, tačiau tai galima susijęti ir su ekonomikos krize ir taip pat ir pagrindinių žmogaus teisių apsaugos krize. Buvo pateikta daug klausimų dėl dialogo tarp valstybių narių vaidmens, vertinant situaciją atskiroje valstybėje. Taryboje aš esu pasiūlęs kiekvienais metais pasikeisti nuomonėmis apie žmogaus teisų situaciją kiekvienoje valstybėje. Kai aš dirbau užsienio reikalų ministru taryboje, pateikiau šitą pasiūlymą, tačiau komisija negali primesti tokio mechanizmo e, valstybėms narėms. Kai kurios valstybės visiškai nepritarė tokiam siūlymui, o norint susitarti reikalingas bendras požiūris. Aš savo laiku pateikiau tokį pasiūlymą taryboje, tačiau praėjusiais metais taryba vis dėlto pateikė pasiūlymą, kuris geriausių norių gali būti vertinamas tik tai kaip nedidelis žingsnis tą kryptimi. Ir pasiekmes bus kokios, tiesiog bus uh, slapstomasi, bus tiesiog pasinaudojama ta situacija, o valstybės narės tiesiog galės šiek tiek e, atsipalaiduoti išsipūtusios stebėti, kokia yra žmogaus teisų padėtis kitoje valstybėje. Taigi reikėtų pagalvoti, kokiu konkrečiu priemonių būtų galima imtis išsprendžiant šią problemą. Dėl tarybos aš jau atsakiau, kokia situacija taryboje, aš dabar negaliu kalbėti tarybos vardu, tai galėjau daryti prieš keletą metų. Žinoma, ataskaitos yra labai svarbios. Nevyriausybinės organizacijos taip pat mūsų tarp vyriausybinėse diskusijose yra labai svarbios ieškant sprendimų. Žinoma, Romų ir Sinti situacija yra labai sudėtinga, tačiau tas anti-Romų nuotaikos, antisinti nuotaikos vyrauja visoje ES ir todėl mes visi kartu turime bandyti išspręsti šią problemą, ne tik tai galvodami, kad viskas yra suvedama į socioekonominius aspektus, tačiau dažniausiai tiesiog bendrai yra nusiteiktiama prieš Romus ir Sinti. Taigi reikėtų šioje srityje įgyveninti visus numatytus svarbus projektus. Dėl neįgaliųjų asmenų teisių 14 ES sutarties straipsnėje yra kalbama apie e, lygias teisės ir negaliems asmenims, todėl komisija remiasi tą nuostatą formuluodama nediskriminacijos politiką. Aš manyčiau, kad mes ir toliau turime dirbti šią kryptimį, o komisija gali padėti valstybėms narėms įgyvendinti tas nuostatas, kurios yra e, priimtos jungtinių tautų kontekste. Avec passion qu'il faut séparer État et Église Il n'y a pas d'autre moyen. Beaucoup des. Labai svarbu atskirti bažnyčią ir e, valstybę. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Istorijoje buvo pakankamai daug pavyzdžių, rodančių, kad tas neatskirimas gali atnešti pakankamai didelių e, problemų. tiesiog laicizmas negali neš, būti pats teisingiausias sprendimas užtikrinti įvairių religinių bendruomenių sambuvį. Tiesiog šitas atsakymas yra nepakankamas, reikia užtikrinti kultūrų įvairovę. Bet to reikalingas naujas etapas, naujas požiūris, tiesiog tolerancija turėtų reikšti neabejingumą. Tiesiog reikėtų susitaiksyti su tais ir su tuo, kas yra kitoks, kas yra skirtinga. Ir kadangi esame teisinės valstybės, mes turime užtikrinti pagnės teisės visiems. Religija neturėtų tapti pretekstu kai kam suvaržyti pagrindinės teisės asmenims, kurie gyvena Europos Sąjungoje. Ta reikėtų aiškiai pasakyti. Dėl mm, ataskaitų, valstybių narių ataskaitų. Susidurime su politinė problema. Taryboje jau senokai nebuvo aiškiai suformuluota nuostata dėl mechanizmo, kaip valstybėse narėse bus užtikrinamos pagrindinės teisės. Ir šita problema yra politinė ir susijusi su valstybių narių vyriausybėmis. Mes turime pakankamai ataskaitų yra e, Europos tarybos, jungtinių tautų ataskaitos ir tų ataskaitų pakanka, tačiau jų nepakanka iš valstybių narių arba apie valstybės narės. Todėl e, reikėtų tas egzistuojančias ataskaitas apibendrinti. Ir žinoma, reikėtų politinės valios, kad būtų įsteigtas kitas valstybių narių atsiskaitimo mechanizmas. Pane Spinelį, pats geriausias profesorius, su kuriuo man teko susidurti. Auditorija tai buvo Altiero Spinelli, todėl aš labai gerai įsiminiau jūsų pavardę. Ir Spinelli pastate mes esame dabar, man teko jo klausytis ir jis man padarė didžiulį įspūdį. Žinoma, aiškios sąsojos tarp pagrindinių teisių ir ekonominės krizės yra akivaizdžios kadangi ekonominė krizė suvaržė žmonių galimybės gyventi pilnavertį gyvenimą, gauti sveikatos priežiūrą, taip pat išsilavinimą ir taip toliau. Tačiau yra ir kitos sąsojos. Kai žmonės patenka į krizę, jie netenka, krizę, jie netenka darbo, jie pradeda rodyti pirštais į kaltuosius. Europos istorijoje visada buvo pas, pastangų kaltinti kažką. Tai buvo žydų bendruomenė, tai buvo o, mm, čigonai, ar tai mm, seksualinės mažumos ir taip toliau. Visada atsiras tie, kurie pasinaudos tą progą ir kalbės bendruomenių vardu tiesiog dalies problemas bandys permesti visai visuomeniai. Todėl aiškiai reikia pasakyti, kokia programa bebūtų parengta - ekonominė programa ar trejato sprendimas, pagrindinės teisės niekada negali būti suvaržytos. Tai jo negalima niekada pamiršti. Kad būtų aišku, aš manyčiau, kad vidaus rinka, laisvas judėjimas nėra savaime suprantami e, dalykai. Tai yra tik tai, e, tai nėra savitikslis, tai yra tik tai priemonės tikslui pasiekti. To būtent siekė Europos bendrijų steigėjai ir LGBT, e, LGBT strategiją. Iš tikrųjų, reikia konkrečių priemonių, reikia situaciją pagerinti. Be konkrečių priemonių mes nepadarysime žmonių laimingais, tiesiog formuluodami tam tikrus aptakius lozungus mes nieko nepasieksime. Parodykite konkrečius pasiūlymus, konkrečias priemonės ir tada aš pagalvosiu, kaip reikėtų padėti įgyvendant šią programą. Ačiū. Prieš jums išeinant, aš norėčiau priminti kolegoms, kad ne visi, kurie norėjo užduoti klausimų, turėjo tokią galimybę. E, Suteikime galimybę užduoti klausimą šešėlėms pranešėjams. E, žinau, kad ponas Timermanas uždavė, atsakė daug klausimų kovo mėnesį Tačiau norėčiau priminti Jums vieną esminį e, klausimą. Kaip e, bus rengiamas tas pagrindinių žmogaus teisių pranešimas? Ar bus e, rengiamos atskiros ataskaitos valstybėms narėms? Žinia, kad tai darys komisija, tačiau klausimas yra aktualus ir Europos parlamentui. Mes taip pat rengėme atitinkamą pranešimą šiuo klausimu ir džiugu, kad jūs pakalbėjote E, kokios mums te, tenkančios e, yra atsakomybės. Todėl e, tikime su jumis bendradarbiauti, organizuoti trumpus susitikimus, kad tas mūsų dialogas nenutrūktų, kad būtų galima užduoti klausimų, sulaukti atsakymo. Tai būtų užtikrintas toks tinkamas atgalinis ryšys. Ačiū už tai, kad atėjote, ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. Gerbiami kolegos, dabar siūlau pereiti prie antrosios mūsų programos dalies. Žinau, kad dauguma kolegų taip pat norės pasisakyti. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Kristinai Lyčia, e, kuri atstovauja pirmininkaujančią šalį ir pirmininkauja FREMP darbo grupėje. Prašome, jums skirta 10 minučių. You, mr president uh, honourable members of the parliament ačiū pone pirmininke gerbiamieji parlamento nariai komisijos nariai mužnieks aš džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame parlamento klausyme šią popietę skirtame europos sąjungos žmogaus teisių padėčiai pirmiausia turiu prisistatyti pati kaip pirmininkas sakė Aš pirmininkavimo metu naudosiu privilegiją vadovautis draugės su kitais tarybos pagrindinių ir piliečių teisų bei laisvo asmenų judėjimo darbo grupiai. Mano atsakomybės rytis yra e, klausimas, kurį jau minėjo komisijos narys Timmermans, tai yra ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Ši atsakomybė pirmininkavimo laikotarpiu yra susijusi su kitomis mano oficialiomis pareigomis, tai yra aš esu e, atstovauju Latvijos e, valdžios institucijoms ir konkrečiai e, Latvijos vyriausybėje įvairiose žmogaus teisų, teisų organizacijose, tarptautinėse organizacijose. Ir šiandieną aš norėčiau trumpai pristatyti Latvijos prioritetus, kalbant apie žmogaus teisės ir taip pat jūs informuoti apie pastaruosius e, įvykius susijusius su ES prisijungimu prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Kaip visi žinote, tai yra e, Latvijos pirmasis pirmininkavimo laikotarpis taryboje. Ir atsižvelgiant į ekonominius ir politinius iššūkius, e, noriu priminti, jog mes esame sformulavę tris aiškius prioritetus mūsų pirmininkavimo laiko tarp. Tai yra skaitmeninė, e, konkurencinga ir e, veikli Europa. Ir be abejo, žmogaus teisės, pagrindinės teisės yra tarsi papildomas visą apimantis prioritetas susijęs su visais politikos klausimais. Mes norime ir siekiame ta, išplėsti ir pagilinti tas e, žmogaus teisų sritis, tai yra ypač e, žodžio laisvė, tiek e, kalbant apie virtualią erdvę, tiek ir apie realų gyvenimą, taip pat social, pilietinės visuomenės dalyvavimo dalimy, galimybę įvairiuose procesuose. Ir tai yra labai svarbus mūsų pirmininkavimo laikotarpiui elementas. Ir be abejo, žmogaus teisų taryboje 2015-2017 e, metais mes taip pat būsime labai aktyvūs, e, Latvijai teks ypatingai svarbus vaidmuo ir dėl to žmogaus teisės čia bus labai svarbus dalykas mums konkrečiai tiek Europoje, tiek ir e, kalbant apie žmogaus teisės visame pasaulyje. Mes šį klausimą norime įtraukti į atitinkamą 15 metų darbo tvarkę. Ir ir žodžio laisvai e, įvairiose e, gyvenimo srityse mes skiriame jau dėmesio jau nuo 2012 metų ir manome, kad šis rytis, tai yra e, žodžio laisvė, yra pagrindinis, yra visos, bet kokio veiksmingo ir laisvo dialogo visuomenėje pagrindas, tai yra demokratijos kertinis akmuo ilgalaikiu laikotarpiu laisvės, žodžio laisvės principas padeda didinti e, konkurencingumą ir e, tvarę plėtrą. Mes norime e, propaguoti atvirą ir nefragmentuotą pasaulinį internetą ir kad tuo pat metu užtikrinant žmogaus teisų apsaugą internete. Mes taip pat e, propaguojame ir pilietinės visuomenės e, veiksmus ir jų vaidmenį vairiose visuomenės gyvenimo srityse. Ir Latvijos pirmininkavimo laiku įvyks įvairūs svarbus įvykiai ir renginiai ir paminėsiu kai kuriuos iš jų, pačius reikšmingiausius, ypač tuos, kurie e, bus surenkti artimiausiais mėnesiais. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad ES e, plėtros e, programoje lap, e, kovo antrą mes surengėme konferenciją skirtą žmogu, moterų ekonominėms galioms ir, ir lyčių lygybei. 2015 metų darbo atvarkėje šios, šios, šie elementai, politikos elementai susijęs su moterų teisėmis ir lyčių lygybė bus ir toliau plėtojami. E, New Yorke e, kovo, 13 e, metų kovo E, atsiprašau, kovo 10 dieną buvo taip pat surinkta atitinkama konferencija e, skirta veiksmams šioje srityje ir taip pat New York'e kovo 10 dieną draugė su Junktinių tautų Europos, e, Europos Sąjungos delegacija Junktinėse tautose mes taip pat analizavome žmogaus teisų klausimus ir įtraukiant juos ir pristatant juos ekonominės plėtros kontekste. E, Ženevoje 28 dieną taip pat įvyks e, atitinkamas žmogaus teisėms skirtas renginys ir taip pat balandžio mėnesį mes e, kalbėsime sustikime, kuriame dalyvaus įvairios organizacijos, regioninės organizacijos, taip pat aptarinėsime žmogaus teisės, kalbant konkrečiai apie moterų teisės ir jų lygias galimybės. Dar keletą žodžių norėčiau tarti apie kitus e, laukiančius mūsų įvykius ir renginius. Yra e, vienas iš didžiausių pasaulio įvykių ir renginių šiais metais, e, kuris įvyks Rygoje. Gegužės mėnesio 24 dieną bus, tai bus ypatingai reikšminga žiniasklaidos laisvės diena. Pagrindinį dėmesį sutelksime į tyriamojo žurnalizmo vaidmenį ir žurnalistų nepriklausomumą bei saugumą, skaitmeninės naujoves, žmon, moterų vaidmenį žiniasklaidoje. Skaitmeninė darbo atvarkė yra vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų, aš jau tą minėjau, ir mes renksime ES skaitmeninės e, darbo atvarkės asamblėje, gegužės 16, atsiprašau, birželio 16-17 dienomis. Ir ten e, dalyvaus įvairios e, pagrindiniai suinteresuoti objektai, e, subjektai, įvairios suinteresuotos šalis ir organizacijos. Taip pat mes kaip savo prioritetą išvelgiame ir pilietinės visuomenės remimą ir tam jai skirti rūpimus klausimus aptarimėsime gegužės 21-23 dienomis. Taip pat vyks pragmatiškas diskusijos apie ES e, rytų partnerystę ir atviros visuomenės stiprinimą šiame procese. Ir taip pat, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ES e, prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos pagrindinės tendencijas, pastarąsias tendencijas jau minėjau, metą, e, praėjusiais metais gruodžio 18 dieną e, Teisingumo teismas parengė savo ir paskelbė savo sprendimą ir nuomonę dėl ES prisijungimo prie šios konvencijos. E, buvo e, pažymėta jo sąjungos e, sutartis įvairiais požiūriais, įvairiais aspektais yra nesuderinamos su Europos žmogaus teisų konvencijos tam tikromis nuostatomis. Ir sausio mėnesį mes surengėme pirmasias diskusijas šio klausimu ir buvo pastat, pažymėta, jog Europos sąjungos valstybės narės turi įsipareigoti visokiojopai, e, atitinkamai e, prisimti tos įsipareigojimus, pagal kuriuos būtų stengiamasi kiek įmanoma greičiau pašalinti tas kliūtis susijusias su ES e, prisijungimu prie konvencijos. Tačiau buvo iškelta daugybė įvairiausių probleminių punktų, kurios išdėstė Teisingumo teismas ir dėl to ES valstybių narių delegacijos suvokė gana tos proceso, prisijungimo proceso ir dėrybų proceso sudėtingumą. Pirmiausia, reikia uh, įvertinti ir pateikti įvairius pakeitimus susijusius su dokumento, dokumento, kuris skirtas prisijungimui prie Europos žmogaus teisų konvencijos pateikimu ir e, ambasadoriai, ir komisija, kurie buvo susitikę e, neseniai aptarinėti šių klausimų, nusprendė pradėti įkurti darbo e, grupę, kuri pradės savo darbą jau, atsiprašau, balandžio mėnesį. Ir aš jau minėjau, mes kaip pirmininkaujantį šalis esame pasiryžę ir toliau stiprinti ir skatinti tą procesą, kad pagaliau būtų užbaigtas šis Europos žmogaus teisų konvencijos ES prisijungimo prie konvencijos e, kelias. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad praeisiais metais taryba priemė išvadas, tai yra bendrų reikalų taryba, gruodžio mėnesį priėmė e, savo išvadas dėl žmogaus, e, dėl teisės viršienybės e, principo e, laikymosi ES ir e, buvo numatyti atitinkami tolesni veiksmai, kuriuos mes taip pat kreipsime didelį dėmesį mūsų pirmininkavimo e, laikotarpiu. Ir aš jau trumpai pristačiau, kokie buvo jau, jau įgyvendinti mūsų veiksmai ir kokie vyko e, renginiai ir kokie renginiai dar yra ketinami organizuoti artimiausių metų per mūsų pirmininkavimą ir aš tikiuosi, kad mes galėsime vaisingai bendradarbiauti šioje srityje. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū. Dabar norėčiau, kad prie mūsų prisijungtų kiti trys kalbėtojai. Okay, as our speakers take their places, I'm going to introduce our first speaker. Norėčiau pristatyti mūsų pirmą uh, pašnekovą, tai yra Juliana Kokot. Ji yra Europos Teisingumo teismo generalinė advokatė ir ji pakalbės apie Europos žmogaus teisų teismo, e, teismo praktikos svarbą Europos teisingumo teismo jurisprudencijai po to, kai buvo parengta nuomonė dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Prašoma, jums suteikiame žodis. Ačiū. Tikrai man didelė garbė kreiptis į komiteto narius. Esu ETT darbuotoja, todėl nekalbėsiu apie konkrečius atvejus, bet pakalbėsiu apie sisteminius E, tokius dalykus, kurie aktualūs bus ateityje. Jūs greičiausiai žinote, kad e, Europos Teisingumo teismas neseniai parengė nuomonę dėl ES prisijungimo prie e, Europos tarybos žmogaus teisų konvencijos. Na ir toje nuomonėje buvo įvardinti tam tikri aspektai, dėl kurių ES e, prisijungimo sutartis yra laikoma nesudernama su ES e, sprendi, e, sutartimis. Taigi aš ir dabar norėčiau pakalbėti apie tai. Visai neseniai Europos parlamento narė sakė, kad yra tam tikrų dalykų, kurie, dėl kurių e, prisijungimas ES prie e, žmogaus teisų konvencijos yra neįmanomas. Aš esu optimistiškiau nusiteikusi, nes e, paprastai Europos, teising, Europos teisingumo teismas vadovaujasi sav, savo jurisprudenciją ir yra tik tai vienas kitas e, teismas tai yra e, Strasbūre, kurio e, teismo praktika yra svarbi ir ATT teismui. E, tokia praktika jau susiklosti ir kai buvo e, paskelbta nuomonė dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos, e, ATT iki to laiko e, nebuvo e, pareiškęs jokios savo nuomonės. E, minėtoje nuomonėje yra įvardinti tam tikri kontroversiški dalykai, tačiau tai nereiškia, kad ATT prieštarauja tam, kad ES prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos. Tikrai taip nėra. Be to, ETT e ir toliau ketina vadovautis Europos žmogaus teisų teismo praktika. Be to, yra tam tikrų atvejų, kai ETT sprendimai buvo visiškai kitokie nei Europos žmogaus teisų teismo, pavyzdžiui, dėl e, teisės į privatumą. E, ir ar teisė privatuvą taip pat gali būti taikoma verslo patalpoms. Be to mes žinome e, ir Europos parlamento parengtus pranešimus dėl emigrantų ir panašiai. Kalbant apie EPTT jurisprudenciją, yra atveju, kai Europos žmogaus teisų teismo priimti sprendimai prieštaravo ETT jurisprudencijai. Tačiau vis dėlto ETT visada stengiasi vadovautis e, Europos žmogaus teisų teismo praktika. Dėl ko? Todėl, kad dauguma ES valstybių jau yra prisijungusios prie žmogaus teisų konvencijos. Ta patvirtino ir Strasbūro teismas. Tačiau Strasbūro teismas nepriklausomai nuo to, ar ES prisijungs prie žmogaus teisų konvencijos ar ne, jau yra e, e, parengęs tam tikrą e, stebėsinos mechanizmą, kuriuo kontroliuoja valstybės narės, ar jos vadovausti žmogaus teisų konvencija ar ne. Taigi, jeigu ES prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos, šis e, stebėsenos mechanizmas būtų praplėstas nors nereikėtų priminti, kas yra rašoma Europos teisingumo teismo e, pranešime. Yra sakoma, kad tokie mechanizmai turėtų tik užtikrinti, kad žmogaus teisų konvencijos nuostatos būtų e, taikomos. 53 e, straipsnis antra dalis leidžia tokius dalykus. Ir todėl yra sakoma, kad Jeigu bus įgyvendinama žmogaus teisų konvencija, tai e, pagrindinių teisų apsaugos lygis nebūtų mažesnis nei pagal dabartinį e, žmogaus e, teisų hartiją. Taip pat yra sakoma, kad pagal Hartijos 52 straipsnį 3 dalį nuomonė, kurią parengė ETT, turi būti priimta domin, kai yra aiškinamos Hartijos nuostatos. Jeigu e, yra numatoma tokia nuostata, tai dar nereiškia, kad jurisprudencija turi būti taikoma ir jos turi būti pasima visais įmanomais atvejais. Atsižvelgiant į tai, e, E, dėrybos dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos tampa labai e, svarbios. Nes e, jeigu būtų prisijungta prie žmogaus teisų konvencijos pagal dabartinį susitarimą, Europos žmogaus teisų teismas Strasbūre turėtų teisę kontroliuoti, kaip yra uh, paisoma pagrindinių žmogaus teisių Europos Sąjungoje. Tačiau kyla klausimas, ar tikrai Europos žmogaus teisų teismas gali kontroliuoti e, žmogaus teisų konvencijos nares, jeigu jos priklauso tarptautinėms organizacijoms, pavyzdžiui, ES arba jungtinėms tautoms. Jos negali būti tiesiogiai kontroliuojamos Europos žmogaus teisų teismo, nes jos tiesiogiai prie žmogaus teisų konvencijos nėra prisijungusios, nors dabar jos ir yra žmogaus teisų konvencijų narės. Tačiau jeigu ES prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos, Europos žmogaus teisų teismas Strasbūre valstybių narių kontroliuoti negalėtų. Jeigu tai būtų paprasta e, konvencija, e, Europos žmogaus teisų teismas e, Strasbūre galėtų E, kontroliuoti ES taikomas priemonės ir tai galėtų kelti konfliktinę situaciją. Iš vienos pusės e, šalis e, būtų priversta patvirtinti tam tikras priemonės, tarkim, išaldyti tam tikrų asmenų turtus, todėl kad jie yra kaltinami re, terorizmo remimu. Tuo tarpu Strasbūro teismas sakytų, kad tai yra žmogaus teisų pažeidimas ir tokios priemonės neturėtų būti taikomos. Strasbūro teismas žino apie galimą e, konfliktą, todėl e, patvirtino tam tikrą požiūrį, pagal kurį e, tarptautinėms organizacijoms prisijungusios organizacijos negali būti kontroliuojamos, jeigu jos laikosi tų standartų, kurie gali būti bent jau ekvivalentiški standartams, kurie įtvirtinti žmogaus teisų konvencijai. Kitaip tariant, tai neturi būti identiški standartai, bet turėtų būti e, ek, ekvivalentiško pobūdžio. Tačiau tokia prezumcija gali būti paneigta, jeigu tam tikrais atvejais yra laikomasi nuomonės, kad e, nebuvo tinkamai paisoma žmogaus teisų konvencijos nuostatų. Strasbūro teismas nusprendė, kad dabartinis e, žmogaus teisų apsaugos lygmuo ES yra pakankamas. Tačiau tam tikrais atvejais Strasbūro teismo nuomonė e, jis nebuvo pakankamas. E, pavyzdžiui, e, tais atvejais, kai e, reikalingas abipusio pažinimo principo taikymas. Pavyzdžiui, tokiu principu, toks principas yra įtvirtintas Europos Sąjungoje. Tačiau tada reikia vadovautis prezumcija, kad valstybės naras paiso žmogaus teisių. Vis dėlto šioje srityje gali būti tam tikrų netitikimų tarp Strasbūro teismo ir ATT jurisprudencijos. Taigi, kalbant apie e, labai jautrus klausimus susijusius su vaikais, su vaikų įvaikinimu, reikia daugiau e, priimti domen aplinkybių, pavyzdžiui, ar yra taikomas e, nebis in idem principas ir taip toliau. Taip pat labai svarbu ir su konkurencingumu susiję klausimai ir kokį vaidmenį turėtų vaidinti generaliniai advokatai Europos teisingumo teisme. Tačiau ir Luksemburgo, ir Strasbūro teismas nusprendė, kad reikia siekti, kad nuomonės bet kuriuo atveju skirtusi kuo mažiau. Todėl Europos teisingumo teismas e, sieks kuo daugiau atsižvelgti į Strasbūro e, teismo praktiką, e, kuri lieka labai svarbi E, užtikrinant žmogaus teisės. Tuo tarpu e, Strasbūro teismas e, žmogaus teisų srityje rengė labai aktualias mums gairės, kurios leis išvengti nesustarimų dėl pagrindinių žmogaus teisų apsaugos. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kolegos. tos sąsajos su Europos taryba yra akivaizdžios ne tik tai teisininkams, bet ir mes. Aš kaip pirmininkas turiu pakankamai gerus ryšius su Europos taryba. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad mūsų santykiai neišliktų statiški, juos reikia tęsti, įvairinti. Todėl aš manau, kad generalinės advokatės pasisakymas buvo labai naudingas. Buvo labai svarbu sujungti šiuos aspektus, kadangi aš esu pats dalyvavęs ne viename susitikime su Europos tarybos atstovams ir taip pat uh, Dėkuoju ir kitom, kitiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonį anksčiau nagrinėtų klausimų. Dabar aš suteikiu žodį žmogaus, žmogaus teisų komisarui e, Europos taryboje. Tai yra Nils Mužnieks. No that pragmatic once I've started my saying thing. Aš jau sakiau, kad šitas bendradarbiavimas yra labai pragmatiškas ir aš prašyčiau jūsų taip pat nekalbėti ilgiau negu 10 minučių. Aš nenorėčiau čia mušti rekordų. Tie, kurie klausėsi manęs praėjusiais metais, e, galbūt nesupyks, jeigu aš ką nors pakartosiu. Aš atstovauju 47 valstybėms narėms ir turėčiau pasakyti, kad šalia ES teisės aktų tos valstybės, atskiros valstybės privalo laikyti ir, ir Europos tarybos priimtų teisės aktų. Aš rytoj jau būsiu bedirbas šešerius metus šiame e, poste ir galiu pasakyti, kad mes esame parengę 38 ataskaitas apie atskiras valstybės narės. Jos yra visos paskelbtos mūsų internetinėje svetainėje. Aš norėčiau paminėti svarbiausius žmogaus teisų klausimus, su kuriais susidurėme valstybėse narėse. Pirmiausia, kai yra nagrinėjami migracijos ir prieglapšio klausimais, kai yra išsiunčiami asmenys iš ES, kai jie yra uh, sutinkami ir išleidžiami e, pasienyje taip pat sulaikimas, sulaikimo sąlygos, sulaikimo trukmė taip netinkamos prieimimo sąlygos ir nepakankama parama integruojant asmenys į visuomenės. Kitas e, problemų e, aspektas tai yra Romų kilmės piliečių integracija, taip pat e, galimybė mokytis, gauti socialinės paslaugas, taip pat e, antičigoniškos nuotaikos valstybėse narėse. Kitas dalykas tai yra asmenų su negale teisės, taip pat ir daugelį valstybių narių yra pažeidžiamos esminės žmonių su negale konvencijos nuostatos uh, the deprivation of children's right to inclusive vaikų teisių nepaisimas, užtikrinant jiems galimybę mokytis. Kai kurios valstybės ir toliau atstumė e, migrantų vaistus, vai, vaikus ir suteikia e, prieglopšti, tačiau vaikus traktuoja dažnai kaip suaugusius. Žinoma, taupimo priemonės palėtė įvairias šitas mano minėtas grupės, ypač moteris, vaikus ir į juos kreipiama vis mažiau dėmesio, tiesiog e, e, asmenų su negale teisės dar labiau yra ribojamos arba jiems teikiama parama mažėja. Norėčiau konkrečiau pakalbėti apie ilgalaikės problemas susijusias su žmogaus pagrindinėmis teisėmis. Pažeidimai pagal antrą ir trečią sutarties straipsnius. Tai Ir būtent šioje srityje reikia vykdyti labai konkrečius tyrimus. Tai antrasis straipsnis kalba apie teisę gyventi ir trečiame straipsnėje yra kalbama apie draudimą kankinti asmenis. Taigi antrasis ir trečiasis straipsnis pagal pažeidimus ES valstybėse yra pakankamai e, dažnai pasitaikantys straipsniai. Pavyzdžiui, Bulgarijoje laikomų asmenų įkalinime teisės yra pažydinėjimos pastoviai. E, Pasaraisiais metais Rusijos, Turkijos valstybės taip pat buvo kaltinamos šiais pažeidimais. Ne tik Bulgarija yra vienintelė valstybė, kurioje yra įkalinama uh, labai daug asmenų vienoje, vienoje vietoje. Pastaraisiais mėnesiais yra pastebėtas šioks toks pagerėjimas, 10 procentų yra sumažintas kalinčių asmenų skaičius kalėjimuose. Bet to e, reikėtų prisiminti ir tą tyrimą susijusi su e, JAV CIA e, kaltinamų asmenų ES valstybėse tyrimu. 21 ES valstybė bendradarbiavo su uh, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Lenkija, Rumunija ir Lietuva dar nėra konkrečiai išsakiusi savo e, požiūrio. Taigi reikėtų pasimokyti iš tos istorinės e, pamokos. Visada tokios nuolaidos uh, pažeidžia demokratijos pamatus. Šarlį Hebdo situacijos metu mes pastebėjome, kad valstybės narės, kovodamos su terorizmu, bando suvaržyti žmogaus teisės. Tai yra, neleidžia reikšti savo e, mintis, tai yra riboja žodžio laisvę, e, taip pat numato tam tikrus apribojimus laisvam asmenų judėjimui ir taiko kitas neprocingas priemonės. Yra pateikta ir Prancūzijoje, Danijoje, Ispanijoje, Belgijoje pakankamai neproporcingų apsaugos priemonių, tačiau jos yra tikslingos ir tikiuosi labai riboto veikimo. Labai svarbu turėti omenyje demokratinės e, saugumo sistemas. Kaip demokratinė priežiūra ES veikia, mano manima, nepakankamai. Turiu omenyje ir JAV CIA kalėjimus, taip pat ir turiu galvoje ir Snaudino uh, E, atvejį, taigi yra pakankamai daug ką nuveikti. Taigi aš valstybėse narėse dažnai bendradarbiauju su saugumo struktūrų atstovais ir kalbuosi apie galimus sprendimus. Internete yra paskelbtas e, e, demokratijos projekto dokumentas. Tačiau reikėtų pripažinti, kad valstybės narės dažnai apeina demokratijos principus ir suteikia galimybės veikti įgaliotoms institucijoms arba tiesiog perkeliant veiklą į trečiasias šalis. Koks vaidmuo tenka Europos Sąjungai? Europos Sąjungos kompetencija yra ribota. Nediskriminavimas, lyčių lygybė, duo metu apsauga, išskyrus nacionalinį saugumą, teisės neįgaliesiems, bet to reikėtų prisiminti, kad ES pasirašė e, konvenciją dėl neįgaliųjų teisių ir taip pat e, migracija ir prieglopstis. Tiesiog ES turi pakankamai e, kompetencijų, tiesiog ji turi griežčiau įgyvendinti tas nediskriminacinės teisės nuostatas. Svarbu ne tik tai perkilti direktyvas, bet jas ir tinkamai įgyvendinti ir taip pat inicijuoti pažeidimo procedūras, jeigu tokie pažeidimai vyksta. Ypač turiu omenyje migracijos ir prieglopšio suteikimo klausimus. Iš tikrųjų, reikėtų užtikrinti geresnės sąlygas asmenims su socialinė ir fizinė negalė. Taip pat reikėtų dažniau grįžti prie Europos tarybos taikomų mechanizmų. Mes visada esame nusiteikę E, padėti jums. Aš 15 valstybių jau aplankiau ir manau, kad dabar laikas visoms ES valstybėms imtis konkrečių veiksmų. Okay, um, thank you very much. Ačiū. Jūs atkreipėte dėmesį į tai, kas iš tiesų įeina į mūsų kompetencijos rytį. E, Peter Miller, pavyzdžiui, yra pasakęs, jis paklausė pono Timermano, ką jisai darytų dėl e, e, lyčių neligybės mažinimo direktyvos ir kitų susijusių direktyvų. Iš tiesų, teisėje, kuros uždaviniai, tač, kuriuos mes turime prisimti, tačiau Europos sąjunga tai yra tik tai kelio pradžia, kadangi mes žinome, kokią ypatingą politinę įtaką tie aspektai turi mūsų gyvenimams. Ir, e, ir ES istorija yra e, intensyvių vertybinių pokyčių istorija. Ir ES e, po to tik tai pradeda patirti didelę, kažkokią plačią politinę ar kultūrinę istoriją. Taigi, E, būtent šiuo požiūriu ta ataskaita yra labai sudėtinga, labai įvairiapusiška. Ir tai, kas vyksta ES, tampa iš tiesų labai sudėtingi procesai, žvelgiant į migraciją, į kitus dalykus. Mes matome, jog Europos tarybai rūpin, rūpin, rūpimi klausimai yra lygiai taip pat svarbus ir reikšmingi mums, ES. Ir mes čia neturėtume apsiriboti vien tik teisėkuros pastangomis. Ir buvo minėtas CŽV ir masinis, masiniai stebėsinos e, procesai. Iš tiesų, mūsų E, kompetencijos rytis buvo apribota tik tai duomenų priežiūros e, klausimais, tačiau ir mūsų daroma įtaka šiems procesams yra e, kiek kitokia, aišku, nesižvelgiant į Europolo vaidmenį ir panašiai. Taigi šie procesai yra tikrai nepaprastai sudėtingi ir jie įgyja labai didelę politinę reikšmę. Ir vėlgi Europos tarybai e, svarbus klausimai, kaip jau sakiau, mums taip pat tampa nepaprastai reikšmingi ir mums reikia kurti ir plėtoti gerus tarpusavio santykius ir bendradarbiavimą šioje srityje. Ir čia aš sklandžiai pereinu prie Amnesty International organizacijos, kaip jau minėjo kai kurie kolegos, nevyriausybinio organizacijų vaidmuo šiame kontekste yra nepaprastai reikšmingas ir aš suteiksiu žodį poniai Ivernai McGowan, kuri yra E, programų vadovė ir laikinoji direktorė iš šios organizacijos, tai yra e, Amnesty International Europos institucijų biuro. Ir e, būtų įdomu sužinoti jūsų poziciją klausimų susijusių su atskirų valstybių atžvilgių rengiamomis ataskaitomis ir metodologiniais principais. Ačiū, Klodai. Buvo labai e, e, išsami, išsamus mūsų pristatymas, taigi ponios ir ponai, gerbėmieji prelegentai, aš esu Jeverna Megawan, aš esu organizacijos Amnesty International Europos institucijų biuro programų vadovė ir laikinoji direktorė, veikėti čia Briuselėje. E, turint omenyje šiandieninę temą, noriu sustelkti į tris dalykus ir tikiuosi sutilpti man skirtą laiką. Komisijos narys prieš tai trumpai kalbėjo apie tai, kas labai atitinka ir mūsų prioritetus, nes problemos, su kuriomis susidurėme Europos Sąjungoje, yra labai panašios. Noriu pirmiausia kalbėti apie ką tik e, klodo iškeltą klausimą, tai ES legitimumą kaip žmogaus teisų aktyvistės legitimumą, taip pat e, e, diskriminacijos klausimus, vykdant įvairius žmogaus teisės pažeidimus ir taip pat viduržėmio, jūroje, vyks, viduržėmio jūros regione vykstančius žmogaus teisų pažeidimus ir, įvairių, ir tai, kas vyksta pastaraisiais metais. Amnesty International organizacija per pas, jau daugelį metų kreipėsi Europos Sąjunga stiprinti savo vaidmenį žmogaus teisų srityje tiek vidaus, tiek ir išorės santykius plėtojant. 2010 metais buvo pagaliau e, parengtas e, žmogaus teisų veiksmų planas skirtas išorės santykiams plėtoti ir mes E, iškėlėme būtinybę toliau gilinti tą žmogaus teisų politiką ES ir žvelgiant į tai teis, mūsų sutarties antrąjį, trečiąjį straipsnius, mes galime pabrėžti, jog ES egzistavimo priežastis yra žmogaus teisų, teisės viršenybės, demokratijos e, egzistavimas. E, Tačiau žinoma, tai yra labai sudėtingas, e, e, sudėtingas, kompleksiškas reiškinys, kadangi mes esame įvairių skirtingų valstybių narių derinys ir junginys. Ir, ir žvelgiant į visą tai, mes turime pabrėžti kad visos žmogaus teisės yra nedalomos, universalios, e, absoliučios ir Taip mes turbūt išvengtume diskusijų dėl to kompetencijos ryčių ir apribojimo. Greičiau turėtume diskutuoti apie tai, ką galime padaryti šioje srityje, propaguodami žmogaus teisės. ES žmogų, e, teisės viršenybės principo stiprinimo programa yra labai svarbi šiame kontekste. ES turi nustoti egzist, e, ignoruoti tai, kad e, tai, kad egzistuoja tam tikros teisėkuros teisinės galimybės remiantis septintuoju straipsniu. E, Amnesty International požiūriu šis mechanizmas turėtų jau dabar visokiojopai veikti ir būtų stiprinamas ir šiuose rūmuose, kalbant apie, pavyzdžiui, Vengrijos veiksmus ir taip pat kalbant apie kai kurių valstybių narių įsitraukimą į CŽV veiksmus, e, kankinimo veiksmus, ir, e, apie kurios buvo, dėl kurių buvo kilęs skandalas. Reikia suvokti ir sutarti visiems dėl šių klausimų e, sprendimo būtinybės nes kol kas niekas nevyksta. Mums reikia sukurti kažkokią papildomą procedūrą, kuri inicijuotų tas diskusijas. Ir galbūt taryba pasikviestų Amnesty International į artimiausias diskusijas, mes mielai jose sudalyvautumėme. Taigi reikia bendrijos požiūrio šiais klausimais. Reikia suvokti, jog žmogaus teisų strateginė vizija visoje ES, bendra vizija turi egzistuoti. Žinoma, reikia pasakyti, kad kol kas požiūrį, tas požiūris yra labai susiskaldęs, fragmentuotas ir laikinas, reaguojant tik tai į atskirus, paskirus dalykus. Mums reikia bendros ilgalaikės strateginės vizijos. Ir aš sutinku su komisijos vicepirmininku, kuris sakė, jog reikia bendros kalbos šiais klausimais, tačiau taip pat reikia ir konkrečių veiksmų. Tad, Amnesty International e, galėtų pasiūlyti savo e, apibrėžimą, kaip turėtų atrodyti tas bendras požiūris. Tai yra, reikia ieškoti tarp institucinių teisėkuros e, veiksmų, juos suformuluoti, juos paremti tam tikrais principais, bendrais principais ir už, užpildyti bet kokias teisėkuros spragas. Taip pat reikia e, nuolatinės, veiksmingos e, žmogaus teisų padėties e, stebėsenos, būtent kalbant apie mūsų teisėkuros procesų, ES teisyną ir jo pritaikomumą šioje srityje. Aš džiaugiuosi, kad prieš tai kalbėjusiai mano kolegos į tai taip pat atkreipė dėmesį nei Europos Sąjunga, nei Europos taryba E, šiais e, klausimais e, kol kas dar nėra pakankamai aktyviai įsitraukusios ir ponios ir ponai. Žlugus Berlyno sienai, žmogaus teisų gynimo pastangos kol kas tarptautiniuose organizacijose buvo nepakankamai veiksmingos, nepakankamai vieningos politiniai lyderiai tiek Europos Sąjungoje, tiek ir atskirose institucijose turi e, aktyviai remti žmogaus teisės. Taip aš sklandžiai pereinu prie antrojo mano pasisakymo punkto, tai yra kovos su diskriminacija Europos Sąjungoje, apie tai jau buvo kalbėta kai kurių e, prelegentų. Praeitie Europos Sąjunga uh, buvo nebejotinas variklis, pokyčių variklis, tačiau mums reikia tas, tos, tas savo pastangas dar labiau sustiprinti, jas dinamizuoti. Kaip buvo minėtas, Roma žmonių, Romų tautybės žmonių socialinės atskirties problema. Ir reikia neužmiršti, kad šiame kontekste visuomenė yra giliai įsišaknyjas stereotipinis mąstymas šių žmonių atžvilgių, kurį reikia keisti. Kaip panas Timerman sakė, Yra džiugu jau, kad buvo imtas atskirų e, žingsnių siekiant pagerinti padėtį, tačiau manau, kad mums reikia ir plačiau žvelgti į šį, į šį, į šį kontekstą, į šią sritį, reikia įgyvendinti konkrečius standartus. Taip pat reikia neužmiršti, kad pavyzdžiui yra sudėtinga daugelio vaikų e, šios bendruomenės, šios mažumos e, vaikų padėtis įvairiose valstybėse, nors jie iki šiol neturi galimybės lankyti mokyklas mums reikia keisti ir šią padėtį, mums reikia remtis žmogaus teisų teismo jurisprudencijai ir jo priimtais sprendimais. Mums reikia atsižvelgti ir, ir įgyvendinti tas pasiūlymus, kuriuos yra jau daugybę kartų pateikusi Europos komisija. Ir yra tikrai netoleruotina ir skandalinga tai, kad ne visi regiono vaikai, tai yra regiono, kuriame gyvena daug romų tautybės žmonių, e, eina į mokyklas. Mes taip pat matome, jog e, kyla vis daugiau konfliktų ir yra iš, smurto išpolių nukreiptų prieš įvairiausias mažumas, ne tik romus, bet ir e, seksualinės mažumas, žydų bendruomenė, e, taip pat kitas mažumas. Taigi ir čiagi galime stebėti situaciją ir tą galėtų daryti komisijai, galėtų imtis konkrečių veiksmų, tai yra pradėdama sutarties pažydimo procedūras. Taigi, ponius ir ponai, niekas ES ir valstybių narių e, legitimumo ir, ir garbės nepažeidžia labiau, kaip e, tai, kas vyksta viduržėmio jūros regione, kalbant apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Nuo antrojo pasaulinio karo e, e, tenai. E, E, tokių skandalingai didžių, didžiulių skaičių žmonių, iki 15 milijonų e, žmonių e, atžvilgių buvo įgyveninta įvairiausių veiksmų, kurie buvo absoliučiai netoleruotini ir nepriimtini. Ir žinoma, mums visiems reikia kažką daryti. Aš, man, man, man, manau, kad ir ponas Timmermans, jeigu atsidurtų toje padėtyje, kokioje yra atsidūrusios daug, atsidūrė daugybė žmonių, kurie e, susiduria su tomis problemomis viduržymio jūros regione, manau, kad jisai suvoktų tos problemos mastą. Uh, Yra teigiama, kad e, e, žmonės atvykstantis per viduržėmį jūrą, pažiūrėjau, Italiją, labai, e, yra dažniausiai iškelbėjami, jie yra tinkamai priimami, jais yra pasirūpinama, yra skelbiami konkretų skaičiai, šimtai tūkstančių žmonių, tačiau reikia suvokti, kad E, tai yra lašas jūroje palyginant su, palyginus su tuo, kokias, kokios žalos patyrė daugybė kitų žmonių, tūkstančiai kitų žmonių. Ir tai yra tampa human, ištisa humanitarinė tragedija, kur, kuri parodo, jog iki šiol šios diskusijos niekas rimtai nevertino. Dėkoju. Thank you very much, Averna. And, um, I just... Ačiū, Verna. Norėčiau priminti, kad e, mūsų posėdis yra transliuojamas internete. Ir mūsų posėdį stebi greičiausiai ir nevyriausybinio organizacijos atstovai. Todėl norėčiau padėkoti e, visiems, visoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia e, žmogaus teisų apsaugos srityje. Yra labai daug nevyriausybinio organizacijų, kurios e, aktyviai veikia. Žinau, kad e, tikrai jos atlieka labai svarbu ir mm, sunku darbą. Dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Yra ne vienas norintis užduoti klausimą. Ačiū kolegoms, kad sulaukė šios renginio dalies. Tad dabar norėčiau suteikti žodį e, Fernando Lopes Aguilar. Ačiū. Aš galiu tik tai E, pasveikinti tai, kad yra organizuojami šie e, klausimai dėl pagrindinių žmogaus teisų Europos Sąjungoje. Galiu tik tai pritarti e, tam, ką pasakė Timermanas, kad būtent tai yra Europos Sąjungos esmė. Tai nėra susiję su uh, pinigų sąjunga, su bendra rinka. Europos sąjunga tai yra vertybės, teisės, kurios yra įtvirtintos pačiuose pirmuose sutarčių straipsniuose ir žmogaus teisų hartijoje ir to negalime mes pamiršti. Žinia, kad situacija prastėjo e, ne dėl to, kad buvo susidariusi ekonominė krizė ir to, kaip ji buvo valdoma. Problema yra ta, kad e, stengdam, stengdamiesi sutvarkyti ekonominius dalykus, mes pamiršome pagrindinės e, žmogaus teisės ir tai, kad jų apsaugos lygis turi būti aukštas. Taigi, norėčiau sureaguoti tai, kaip pasakė ponas Tirmemanas. E, norėčiau taip pat na, užduoti keletą klausimų mūsų uh, svečiams. Visų pirma, klausimas e, poniai Lys, e, pirmininkaujančio šalies atstoviai. Ji savo pasisakymo metu labai ryštingai kalbėjo apie internetą, kad internetas turi būti neutralus ir panašiai. Tačiau internetas yra susijęs ir su tam tikrom rizikom. Pavyzdžiui, šiandieną mes matome, kokia yra susidariusi situacija. Katastrofoje, kurią patyrė lėktuvas e, Prancūzijos e, Alpėse, pusė keleivių buvo ispanai. Ir apie tą katastrofą buvo labai daug pasisakymų. Taigi mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kur reikėtų brėžti e, tam tikrą e, demarkacinę liniją tarp e, saviriškos laisvės ir tarp e, to, kad reikėtų drausti tam tikrus pareiškimus susijusius su neapykanta ir taip toliau. E, Taigi apie tai e, norėčiau pakalbėti ir atkreipti visų e, dėmesį. Be to laukiu atsakymo, ką Jūs manote šiuo aspektu. Toliau poniai Kokov, Kokot, kuri atstovauja mm, Europos teisingumo teismą. Matau, kad jį posėdėje nebedalyvauja, tačiau gal galite jai perduoti mano klausimą. Ar yra kas nors e, E, precedentas, kai Europos teisingumo teismas yra parengęs nuomonę, kuri būtų nesuderinama su komisijos nuomonė. E, Europos Sąjunga sudaro 28 valstybės narės, kurios pasakė savo nuomonę dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisės konvencijos. E, yra sakoma, kad ES turėtų būti aktyvi ES, tiksliau, Europos tarybos narė. Ir galiausiai norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponia e, McGowan apie migrantus, apie galimus prieglopščio prašytojus. Uh, E, Ispanijoje dabar yra patvirtinti nauji teisės aktai e, ir turės būti įgyvendinti. E, Žinia, kad teisės aktas E, jau buvo patvirtintas esant e, valdžioje krikščionėms demokratams. Ir dėja, tas teisės aktas visiškai nedėra e, su vertybėmis, kurias jūs bandote apginti. Aišku, socialistai kreipsis į konstitucinį teismą ir bandys užginčinti tokio teisės akto patvirtinimą. Uh, Juliana Kokot tikrai posėdėje nebedalyvauja, tačiau jeigu jūs parengsite savo klausimus raštu, e, mes jai juos perduosime. Ji dėl ypatingų aplinkybių turėjo palikti posėdžių salę. O dabar norėčiau. Suteikti žodį poniai Voits. Prašome. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Timermanas pasakė, kad demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės sudaro tą svarbiausią trikampį. Tačiau aš nežinau, kodėl Vokietijos apžvalgose tai neatsispindi. Eine junge Frau, 20 Jahre. Dėl NSU proceso vakar buvo e, pateikta informacija apie šeimą, kurios nariai žuvo sudegus automobiliui. Tiesiog Ehm, asmenys, kurie padarė šitą nusikaltimą, nėra nuteisti. Aš manau, kad tas klausimas turėtų būti svarbus visai Europoje. O Graikijoje, pavyzdžiui, prieš porą mėnesių aš aplankiau kalėjimą septynis asmenis, kurie yra įkalinti tiesiog patalpoje, kurioje yra vien tik tai metaliniai, matinos grotos ir visiškai nekalbama apie tai, kad ten yra įkalinti nacionalinio parlamento e, nariai jau 18 mėnesių. Todėl norėčiau, buvęs, būčiau paklausęs žmogaus teisų komisaro ir taip pat pono Timmermans. Uh, next is um, Barbara Spinelli. Barbara. Grazie. Barbarai, prašom žodis. Ačiū pirmininkė. Man labai gaila, kad uh, ponia Kokot posėdė nebedalyvauja, nes būtent jai norėjau skirti savo klausimą. Na, gal uh, atsakymą gali pateikti uh, Europos tarybos žmogaus teisų komisaras. Jūs galite užduoti klausimą, sako pirmininkas, mes jai perduosime. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl ETT nuomonės, dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Du aspektai. Norėčiau pakalbėti apie e, užsienio politiką, kompetencijos klausimus. Aš esu tikrai nusivylusi tuo, kad e, taryba E, tiksliau, Europos teisingumo teismas laikosi nuomonės, kad e, Europos žmogaus teisų teismas neturi jokių kompetencijų užsienio politikos e, atžvilgio. Teisingumo teismas nieko negali padaryti šioje srityje. Tiksliau, ETT e, teismas šioje srityje negali nieko padaryti ir taip pat nenori suteikti jokių kompetencijų šioje srityje kitai institucijai. E, taip pat norėčiau pakalbėti ir apie e, žmogaus teisių situaciją skirtingose šalyse. Yra sakoma, kad turime pasitikėti, pasitikėti ES valstybėmis narėmis. Todėl labai sunku vienai šaliai vertinti kitą. Mano manimu, e, tai nėra teisinga ir nepritariu tam, kas šiuo atžvilgiu rašoma ETT e nuomonėje. Prisijungimo klausimai yra labai svarbus, mes pasižymėsime juos ir perduosime generaliniai advokatai. E, posėdis yra transliuojamas internetu ir jūsų pasisakymas bus užfiksuotas. Mūsų posėdį stebi daug žmonių. O dabar norėčiau suteikti žodį Katerinai. Dar vienai teisininkiai žodis, prašome. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, visų pirma, norėčiau padėkoti visiems svečiams, kurie pasisakė šiuo labai aktualiu klausimu. Tiesą pasakius, e, norėjau pasisakyti praktiškai kiekvieno pasisakymo atžvilgiu, bet apsiribosiu tik viena tema, kuri man yra labai aktuali. E, ja palietė praktiškai visi e, kalbėjusiai, tai yra mažamečių teisų apsauga. Timirmenas pasakė, kad e, egzistuoja e, na, tiesioginis ryšys tarp pagrindinių žmogaus teisų pažeidimų ir ekonominės krizės. Žinia, kad e, daugiausiai nepaisoma mažamečių teisių, o būtent jų na, teisės turėtų būti daugiausiai ginamos sudarius sudėtingai ekonominiai situacijai. Ši tema yra labai plati, apima ir vaikus, kurie gimsta e, sergantis, e, todėl kad gyvena, e, sakykime, aplinkoje, kuri yra nešvari ir panašiai. Emigrantai, Romų tautybės vaikai E, taip pat dar vienas klausimas, kuris yra man labai aktualus, kurio atžvilgiu rengiu pranešimą, e, tai yra vaikai, e, kurie kai kuriuose šalyse prilyginami suaugusiems taikant baudžiamosios teisės priemonės. Taip pat nereikėtų pamiršti ir vaikų pornografijos internete ir taip toliau tai yra problemos, kurios turėtų būti sprendžiamos. E, be kita ko, buvo kalbama taip pat šiandieną ir prie, apie ES prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Aš norėčiau kelti klausimą, gal reikėtų pagalvoti, ar Tikrai ES turėtų prisijungti prie Europos tarybos konvencijos vaikų ir paauglių teisėms apsaugoti. Tai yra labai svarbus e, dalykas. Labai svarbu, kad ES prisijungtų prie Europos e, tarybos vaikų konvencijos. E, pirmininkas apie mažamečius. Uh, kalba ne vienas komiteto narys. Ačiū, kad vėl sugrįžtate prie šios temos. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Viržyje. Oui, merci, euh, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi, kad vyksta šie klausimai. Aš tačiau padėkoti pranešėjams. jūs Dėkuoju Jums pirmininkė taip pat. Aš norėčiau pasakyti e, e, pranešėjams e, Mužniek į Makovan. Norėčiau padėkoti už Jūsų pasisakymą, kadangi Jūs paminėjote, kokia yra prieštara tarp ES institucijų veiksmų. Vis dėlto labai svarbu matyti tas tendencijas ir pažvelgti į žmogaus teisų teismo praktiką, kaip ES valstybėse pagrindinės teisės yra kaip jų laikomasi Bet to, e, e, žinoma, visi girdėjome informaciją apie CIA programą Europoje, taip pat e, suprantame, kaip yra stebimas internetas vadovaujantis kovos su terorizmu lozungais. Aš pasisakau visada už prancūzų, prancūzijos teisės įgyvendinimą ir po išpolių sausio mėnesį mes visi patyrėme, kad dangstantis terorizmo pavojumi yra suvaržomos pagrindinės žmogaus teisės. Žinoma, tai yra tik tai keletas pavyzdžių. Aš norėčiau konkrečiai paklausti štai ko. Įsipareigojimai kaip įspareigojimai e, įgyvendinti žmogaus teisų teismo ir ES teisingumo teismo sprendimus. Mes turime daugiau bendradarbiauti, tačiau tai darome nepakankamai. Šiame komitete mes labai jautriai žvelgime į šią problemą, tačiau vis dėlto uh, reikėtų priminti, kad komitetuose prieimė tam tikrą nuomonę, galbūt netgi ir balsavę e, parlamento sesijoje nesugebame mes savo nuostatų išplėsti ES mastu, turiuomenyje, pavyzdžiui, antrojo, sutarties antrojo straipsnio nuostatos įgyvendinimą. Galbūt reikėtų išryškinti vieną kitą temą konkrečiau ir pasistengti e, apžvelgti situaciją konkrečiose valstybėse ir taip pat reikėtų siekti pažangos visiems kartu. Kitas dalykas - prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijos. Apie tai buvo kalbėta, o aš vis dėlto Manyčiau, kad turint omenyje teisingumo teismo sprendimą, situacija yra pakankamai e, e, dvilypė. Teisininkai šiandien nelabai supranta, ar reikėtų paisyti teisingumo teismo nuomonės ir galbūt reikėtų vis dėlto gerai išsiaiškinti, kokiu privalumų atsirastų, jeigu ES prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos, o galbūt tiesiog tos naudos būtų labai nedaug. Kitas dalykas, kaip konstatavo Teisingumo teismas Luksemburgė, reikėtų įvertinti visus teisinius aspektus. Tam yra reikalinga, mano manimu, diskusija kurios metu reikėtų išsiaiškinti komisijos, tarybos, žmogaus teisų teismo, teisingumo teismo nuomonės ir taip pat kitus aspektus. Iš tikrųjų, dėkuoju Jums už tą Jūsų pasisakymą, kuriuose Jūs išsakėte esminius klausimus. Žinoma, labai svarbu nusistatyti labai aiškius santykius su uh, Europos taryba ir mums yra labai svarbu taip pat nustatyti labai aiškius bandarbiavimo ryšius su ES ministrų taryba. Next, please. Toliau kalbės kolega Tuaristį. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad valstybės narės neipatingai linkusios disk, dalyvauti tokiuose diskusijose ir panas Timmermans tą minėjo. Mums reikia vėl atkurti tą dialogą Europoje. Mano šalyje, Vaskų regione, mes turime socialinę mažumą, kuri nori skatinti atvirą dialogą su pagrindinė visuomenė. Tačiau ta socialinė ir politinė dauguma neturi savo atstovų, su kuriais galėtume bendrauti, nes oficialiai Ispanijos valstybė nenori jokių, jokio dialogo su mumis. Kaip tik atvirkščiai taikos procesas yra e, tiesiog yra plaunami jo pamatai ir e, daugelis da, baskų bendruomenės atstovų, e, tai, tai, tai, tai, stumdomi po teismus ir yra netgi e, priimami teismo sprendimai, dvigubi teismo sprendimai, du kartus yra nuteisiami ir panašiai. Taigi labai dažnai tokie dalykai yra vertinami dvigubai standartais, yra stengiamasi uh, kalbėti apie tas žmogaus teisų pažeidimus, tačiau kol kas mes dėja savo pačių kieme nesusitvarkome ir nesijimame tikrai veik, konkrečių ir, ir ištingų veiksmų. Taip mes e, sumažiname savo pačių patikimumą ir legitimumą, ką minėjo ir Europos tarybos atstovas. Pirmininkas, dėkoju, kad kalbėjote glaustai, kadangi mes labai stipriai viršėjame laiką, vėluojame. Atsiprašau, ponės Diezdimera, norėjau paaiškinti, kad mes labai vėluojame ir jeigu aš galėčiau jūs įtraukti į kito e, mūsų diskusijų raundo klausimų atsakymų e, ratą, būčiau labai dėkingas, jeigu leistumėte tą padaryti. 30 sekundžių. Na gerai, prašau. Dėkuoju už jūsų tolerantiškumą, ponė pirmininkė. Taigi 30 sekundžių pasinaudosiu tik tai tam, kad sureaguočiau į tai, ką, ką tik pasakė kolega. Yra vartojamas žodis demokratiškas ar legitimus Tačiau tai, tau, tai, taikai, tai taika netenka jokio legitimumo, kadangi nuolat jį, tas procesas yra nuolat grindžiamas ir lydimas įvairių smurto išpolių. Pirmininkas, gerai, dabar ponė Winberg, žinau, kad jūs visada trupai kalbate, todėl norėčiau padėti man ir šį kartą. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį ir informacija, e, kuri buvo labai konkreti, susijusi su labai aiškiais žmogaus teisų klausimais. Kaip jau sakyta, mes visi čia pasisakome prieš diskriminaciją ir turime daryti viską, kad būtų kovojama su ta diskriminacija nepriklausomai nuo to, kas diskriminuojamas. Mūsų visuomenė yra daugia kultūrė. Mano šalyje, Švedijoje, rūpinamasi integracija, yra daug pinigų metama šiems klausimams spręsti. Ir dėje vis dėlto atsiranda nemažai žmonių, kurie negali pasinaudoti tos e, tokios politikos vaisiais. Reikia siekti, kad būtų skatinama ta teigiama asimiliacija, kad atvykstantis žmonės galėtų įsilieti į visuomenę ir joje saugiai ir, ir integratyviai dirbti ir gyventi. Mes minėjome ir tą nelegalios žmonių priekybos, žmonių gabenimo e, klausimą. Turime kovoti visomis priemonėmis su šio, šio blogybė. Kalbame apie vaikų išnaudojimą, turime kovoti ir su šia problema. Švedijoje e, šios visos problemos taip pat egzistuoja. Ir e, pas mus, mūsų gatvėse labai daug žmonių valkatauja. E, taip pat minim ir Kopenhagos kriterijai, kaipgi jais remtis šiame kontekste. Taip pat kalbama apie žmogaus teisų sritį susijusią su vaikų ir moterų teisėmis. Pagalvokime apie vaikus, kuriuo, kurie yra išnaudojami darbo vietoje, apie moteris, kurios yra, ar mergaitės, kurios yra e, žalojamos, e, seksualiai žalojamos. Tai yra temos, kurios ES galbūt dar nėra tokios aktualios, tačiau mes turime jų taip pat neužmiršti. Reikia taip pat trumpai. Aš būsiu trump, kalbėsiu tikrai trumpai. Manau, man pavyks sutilpti 30 sekundžių. Dėkoju poniai Kristiniai iš pirmininkančios Latvijos. Praėjusiais e, metais buvo nuspręsta, komisija nusprendė apžvelgti situaciją e, įvairiose valstybėse narėse žmogaus teisų e, požiūrių. Ar, pirmininkaujant Latvijai, jau įvyko kokios nors e, konsultacijos ar parengėmėji, e, to, e, tokio parengėmėji darbai, inicijuojant atitinkamą dialogą ir rengiantis tokiai ir įgyvendinant tą iniciatyvą, apie kurią kalbėjau? Aš norėčiau užduoti du klausimus. Norėčiau pakalbėti apie ES e, e, prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. E, norėčiau taip pat dar vieną klausimą užduoti Amnesty International ir dėl nelaimių jūrose. Gelbėjimo operacijos, kurios yra vykdomos. Ar nelaimių skaičius yra didesnis vien tik dėl to, kad asmenys, kurie organizuoja e, tokias keliones, žino apie organizuojamas gelbėjimo operacijas. Pirmininkas. Ačiū norėčiau mūsų svečių prašyti apibendrinti klausimus. E, dėl konkrečių klausimų, Julianai Kokot, mes juos pasižymėjome, e, juos nereikia atsakinėti, sulauksite į tokius klausimus atsakymų raštu. O pašnekovų norėčiau prašyti, kad jie kalbėtų, ko galima trumpiau. Visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs pasakėte, kad yra politinių priemonių. Aš norėčiau jomis pasinaudoti, tačiau yra dar ir teisinių priemonių, kurios nėra išnaudotos. Ir aš norėčiau, kad jūs naudotumėt visas priemonės, kurias turite, ypač teisinės priemonės, dėl išsiuntimo nuo sienos. E, per pastaruosius tris metus gavome daug informacijos iš Italijos, Bulgarijos, Ispanijos ir Graikijos. E, Ispanijoje e, visai neseniai buvo teisės aktais bandoma įteisinti tokius atsisakymus neįleisti į šalį. Tikiuosi, kad tas teisės aktas bus panaikintos greitai. Dėl Vokietijos. E, aš ketinu apsilankyti Graikijoje gegužės mėnesį. Graikijoje didžiausia problema yra su kalėjimais. E, tikiu, tikiuosi, kad e, Golden Dawn vyriausybės bus traktuojama ne kaip teroristinė organizacija pasižiūrėsime, kas bus iš šio klausimo. O kai dėl prisijungimo prie kitų konvencijų, tai aš norėčiau pasiži... pasiūlyti pažiūrėti į tas konvencijas, kurios, prie kurių ES jau yra prisijungusi. Tai yra, pavyzdžiui, Junktinių tautų negaliųjų teisų konvencija. Visų pirma, įgyventinkite ją. Puiku, norite prisijungti prie konvencijų, tai yra sveikintinas dalykas, tačiau kai prisijungite, pradėkite jas ir gyvendinti. Ačiū. Aš įžanginėje kalboje pamiršau paminėti pranešėjai už tai, kad įtraukite rengiant pranešimą pilietinę visuomenę. Aš norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Visų pirma, kontrabanda ir nelegali priekyba. Akivaizdu, kad su visais nusikaltimais reikia kovoti pagal teisėtą tvarką Čia problemų e, nėra, e, pasak Amnesty International. Mes sakome, kad tai, kaip yra e, administruojamos ES išorės sienos, priveda prie to, kad yra kuriama tam tikra rinka kontrabandininkam, tiem asmenim, kurie nelegaliai gabena žmonės. Ir tai yra susišaukę su kitu aspektu ką jūs sakėte, kad e, gelbėjimo operacijos tik tai padidino nelaimių skaičių. Šiuo atveju vadovaukimės skaičiais. Sausio mėnesį e, atviroje jūroje nebuvo vykdomos jokios gelbėjimo operacijos. E, pavyzdžiui, tai yra informacija, kurią mes gavome iš Frontex. Tuo tarpu šių metų sausio mėnesį 60 procentų padidėjo atvykstančiųjų skaičius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad E, gelbimo operacijos tik tai e, atbaido e, žmonės nuo bandymo patekti į ES nelegaliai. Kaip pasakė ponas Timirmanas, žmonės bėga, bėga nuo gyvenimo ir eina tuo mirties keliu ir todėl tos gelbimo operacijos yra reikalingos. Ačiū už jūsų trumpą atsakymą. Jeigu kolegos mano, kad yra dar dalykų, į kuriuos galėtų atsakyti raštu, tai būtų tikrai geras dalykas. Dar suteiksiu žodį pirmininkaučio šalies atstovai, prašome. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Paskutinis klausimas – teisės viršienybė. Atsakymas yra teigiamas, konsultacijos tęsiasi. Tai nėra vien, vieną kartą įvykęs renginys, tai yra procesas. Pirmininkaujantį šalis bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, su būsima pirmininkaujančia šalimi, kad būtų nuolatos keičiamasi nuomonės į e, TVR, tiksliau bendrųjų reikalų taryboje. Toliau antras klausimas – E, apie tai kalbėjo ponas Lopės Aguilar, kaip nubrėžti tą demarkacinę liniją tarp laisvės, reikšti savo mintis ir laisvės e, išreikšti nepykantą. Mes turime e, turėti demokratinės vertybės ir Taip pat pagrindinės teisės. Viena iš pagrindinių teisių yra e, teisė reikšti savo nuomonę. Na, o reiškimas, nepykantos reiškimas, tai tik tai vienas iš pavyzdžių, kaip e, ta laisvė reikšti savo nuomonę yra piknaudžiaujama. Toliau. E, Strasbūro teismas pateikė labai daug informacijos, kaip būtų galima rasti pusiausvyrą šioje srityje, kovoti su uh, nepykanta ir užtikrinti laisvę išreikšti savo nuomonę. Jūs tikrai esate teisūs, e, sakydami, kad e, konfliktas arba, taip tariant, įtampa e, šioje srityje egzistuoja, tai yra kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp teisių ir jų ir piknaudžiavimo jomis. Pirmininkas, ačiū visiems kalbėtojams, ačiū Jums už atsakymus, ačiū kolegoms. Tikrai lieka mums vis mažiau laiko, tačiau tikiuosi, kad visiems bus suteikta galimybė dar pasisakyti. Tikrai galiu sakyti, kad kaip pirmininkas e, pirmą kartą susiduriu su tokia situacija, kai labai vėluojama. Todėl norėčiau prašyti paskutinius mūsų svečius e, prisijungti prie mūsų prezidiume. Sorry. Sure.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 kalbėjo pakankamai ilgai ir todėl labai atsiprašau pranešėjų, kad privečiau juos laukti. Aš iš karto suteikti, suteiksiu žodį Lotai Leicht, Europos Sąjungos. Circulate your contribution, we'll circulate that for you. And I'm going to ask all the speakers if they could maybe Žmog, uh, e, Human Rights Watch uh, atstovė, atstovė Bruselėje. Žinoma, jūs turėtumėte kalbėti kuo glaušiau, kadangi po to turėsite atsakyti į klausimus. Taigi jūs pasirinkite, kiek laiko kalbėsite, kiek atsakysite į klausimus. Lote, galbūt pradėkite jūs, o po to suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Lote. Ačiū. Ačiū, Klodai. Dėkuoju, kad jūs pakvietėte Human Rights Watch atstovus į šiuos klausimus. Aš iš tikrųjų kalbėsiu trumpai ir glaustai, to, ne tik todėl, kad daug kas buvo pasakyta anksčiau, bet to aš savo pasisakymą paliksiu ir raštu, galėsite su juo susipažinti. Anksčiau vykusioje diskusijoje buvo išsakyti kai kurie aspektai, kuriuos aš norėjau aptarti. Iš tikrųjų, mes susidurėme su didžiulė neregėto masto krize viduržėmio jūros regione. Jau buvo anksčiau kalbėta apie tai, kad Europa vadovaujasi bendromis vertybėmis žmogaus e, orumo ir e, teisingumo e, pagrindais. Tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad Europa tampa ir atskirties, diskriminacijos ir kančių vieta. Taigi labai svarbu vykdyti įsipareigojimus pagal žmogaus teisę ir tai reikia daryti veiksmais, o ne žodžiais. Tuo labiau, kad visoje ES yra pakankamai daug pažeidimų, o teisės įgyvendinimas yra nepakankamas. Norėčiau kiek ilgiau pakalbėti apie migraciją ir prieglopstį ir su šiuo klausimų susijusią krizę. Kalbant apie migracijos ir prieglopšio politiką, reikėtų pasakyti, kad pasaulis stebi, kaip Europa mm, mm, laikosi pagrindinių teisių, suteikdama prieglopsti arba spręsdama uh, E, migracijos klausimus. Padidėjęs migracijų srautas ir prieglopšių prašytojų srautas iš Sirijos, Eritrėjos sukėlė ne tik tai krizę prie ES jūros ir sausumos sienų. Tai reiškia ir tūkstančių žmonių mirtį atviroje jūroje, tai reiškia ir gražinimą, brutalų gražinimą atgal tų asmenų, kurie pasiekė ES teritoriją, dažnai laukia ilgi įkalinimo e, metai arba nepalankios apgyvenimo sąlygos. 220 tūkstančių prieglopščio prasytojų arba nelegalių migrantų pasiekė praėjusiais metais ES teritoriją ir jau yra nusistovėjusi tam tikrui srautai. 14 metais 3200 žmonių žuvo jūroje, o 2015 metais jau apie 450. Įgyvendant Mare Nostrum programą e, buvo konstatuota, kad per tą patį šių metų laikotarpį E, atvykstančių asmenų skaičius padvigubėjo. Ir mano kolegos teigia, kad gelbėjimo operacijos yra tam tikras traukos aspektas papildomiems migrantams. Ir tai reiškia, kad gelbėti reikės vis daugiau žmonių. Frontexo misija negali būti gyvenima plačiai, kadangi trūksta įgaliojimų, trūksta uh, pajėgų ir todėl negalime įvykdyti Frontex mastu tokių didelių gelimo operacijų. Migrantai ir prieglopščio prašytojais tai siekia patekti į ES ir sausumos keliais per Bulgariją, Graikiją. Yra tos spragos, kurios atsiveria jų pasienyje, be kita ko tai yra ir Turkija. Taip pat per Egejų jūrą yra bandoma patekti Europos Sąjungą. Ispanija taip pat yra ta niša, per kurią bando pralysti Afrikos migrantai kovo 26 dieną Ispanija prieimė įstatymą, pagal kurį nelegalūs migrantai turėtų būti gražinami iš šalies ir darė nurodymus pasienio tarnyboms ir gražina tiesiog į Irako saugumo pajėgų rankas tuos asmenis. Taigi labai svarbu iš anksto matyti, kad ES vadovaujasi dviejopai standartais. Europos komisija šiuo metu rengia nuoseklę migracijos programą, kurią paskelbs gegužės mėnesį, tačiau mums abejonių kelia kai kurie samprotavimai. Pavyzdžiui, Egipte, Sudane, Nigerijoje yra numatyta imtis tam tikrų procesų. Tačiau dvi iš, tos, iš tų valstybių yra tos, kurios daro masiškus nusikaltimus prieš žmoniją, ypač karo metu vykdo genocidą. ir dažnai vadovaujamasi kovos su terorizmu e, priedanga. Be to pabėgėlių apgyvendinimo programa kelia pakankamai didelių abejonių. Anksčiau šitos programos buvo vykdomas pagal jungtinių tautų vyriausio įgaliotinio žmogaus teisų klausimams E, e, programą. O Europos Sąjunga pradėjo naują e, procesą priešingai negu Australija į Junktinės Amerikos valstijos. Ir šitas procesas kelia abejonių. Pavyzdžiui, prieimimo sąlygos turėtų būti vienodos visose valstybėse narėse ir Reikia užtikrinti, kad žmonės esantys tuose apgyvendinimo centruose nelauktų labai ilgai ir kad po ilgo tyrimo nebūtų gražinami į kilmės valstybę. Tiesiog reikėtų atsisakyti palapinių, miestelių ar laikinų būstų modelio. labai svarbu, kad migrantai nebūtų nukreipti į tokias laikinas stovyklas ir laikomi ten tol, kol bus e, išnagrinėtas jų prieglopščio prašymas. Be to negalima tokių gelbėjimo operacijų perkelti į, į tokias valstybės kaip Egiptas arba Nigeris. Bet to reikia prisiminti, kad viduržymė jūros regionų valstybės neturi gebėjimų gelbėti žmonės atvykstančius laivais viduržymio jūrą. Ir taip pat negalima e, e, tų žmonių nukreipti į Afrikos valstybių uostus. Labai svarbu sukurti saugius tinklus tiems, kurie ieško galimybės legaliai atvykti į ES ir negalima piknaudžiauti tą dabartinę sistemą, jeigu ES valstybės narės susitarė dėl apgyvendinimo ir perkelimo politikos, tai jos turėtų uh, sukarti, sukurti tinkamas sąlygas, turi parodyti daugiau dosnumo suteikdamos e, humanitarnės vizas ir taip pat e, tolygiai pasiskirstytų tą migracinę naštą tarpusavyje. ES migracijos politikos pagrindai turėtų padėti išsaugoti žmonių gyvybės, turėtų neleisti gražinti asmenų į kilmės valstybę, kur grėsia jiems pavojus, o kai yra nagrinėjami prieglopšio prašymai, reikia laikytis neutralaus požiūrio, o gelbstint asmenis viduržymio jūroje yra privalomas dalykas ir čia negali būti jokių e, e, pretekstų. Svarbu visoje viduržėmio jūroje vykdyti plataus masto gelbėjimo operacijas, kadangi nuo jų priklauso žmonių gyvybė. Dėkoju. Norėčiau paprašyti tarti žodį Gabrielė Tongenburg. Būtų puiku, jeigu jūs kalbėtumėte po 10 minučių. Tuomet e, e, Tačiau mes vargu ar tada turėsime galimybę išklausyti kolegų klausimų ir atsakyti atitinkamai tos klausimus. Taigi, jeigu jūs galėtumėte kiek glaučiau pasisakyti būtų puiku, aš būčiau labai dėkingas, tačiau tai žinoma jūsų sprendimas. E, čia šis e, diskusijos raundas yra susijęs su konkrečia grėsme pagrindiniams teisėms Europoje. Galbūt jūs galėtumėte išryškinti pagrindinius e, probleminius punktus, kurie jūsų manimų yra esminiai. Bet kokios, kokia jūsų manimų yra konkreti grėsmė kylanti pagrindinėms teisėms Europoje, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį. Prašau, ponia Gabrielė Tonkenburg. Dėkoju. Aš turėčiau kalbėti greitai, kadangi komisijos atstovas buvo toks, jo pasisakymas buvo toks e, veiksmingas ir labai visą apimantis, kad man nebūtina viską bus išdėstyti. Dėkoju už šį renginį, manau, kad e, tai yra e, kertinis renginys e, visame žmogaus teisėms skirtų renginių e, kalendoriuje. Ir yra džiugu, kad yra iškelta būtinybė konsultuoti su pilietinė visuomenė e, per, pavyzdžiui, žmogaus teisų platformą, kuomet žmogaus teisų agentūra subūrė į vieną platformą, į vieną forumą apie 400 įvairių nevyriausybinių organizacijų. Taigi, e, tokios, tokios institucijos ir kitų žmogaus teisėmis užsimančių institucijų e, pasitelkimas, e, plėtojančias diskusijas yra tikrai esminis. Ir visą tai be abejo mūsų veiklos rezultatai gali būti padėti ir jums parlamentui. Mūsų agentūros metinė ataskaita gali prisidėti prie tų e, žmogaus teisės, teisų politi, politikos e, e, pagrindinių elementų, kalbant apie vaikų teisės, galimybę pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, nediskriminaciją ir panašiai. Tačiau ypač susitelkėme į mažumų klausimus kadangi mažuma yra gana neapibrieštas, neapibrieštas terminas, kadangi jis apima įvairiausio pobūdžio, įvairiausios spalvos grupės, visuomeninės grupės ir situacijas. 28 e, e, valstybių narių 14 e, pateikė savo, at, at, na, savo ataskaitas dėl žmogumų, mažumų teisių padėties jų šalyse E, tai yra tikrai dar per mažas skaičius. Ir, ir šią savaitę, žinau, šiuose rūmose bus didelis dėmesys skiriamas e, nacionalinėms mažumoms ir jų padėčiai, dėl to labai ne, nesiplėtosiu. Tačiau norėčiau dė, atkreipti dėmesį į Romų situaciją ir taip pat religinės, religinę, religinių mažumų e, situaciją. Uh, Iš Amnesty International atstovės girdėjome, kad buvo pradėta pažeidimo procedūra nukreipta prieš Čekijos Respubliką. E, nes tai, ir tai nėra nieko naujo, kadangi mes matome, kad 28 valstybėse narėse segregacijos sistema uh, E, egzistuoja ir Čekijos Respublika šiame kontekste yra ypatingai e, ryškiai išsiskirianti. Žinoma, mes nenorime jos e, iškelti į pirmą planą ir imti kritikuoti, tačiau jos situacija parodo, jog mes dar turime daug ką nuveikti siekdami pagerinti padėtį. šiais metais e, bus pateikta plataus masto visą apimanti ir išsami ataskaita, e, kuri skirta e, konkrečių valstybių narių situacijai, žmogaus teisų požiūrį. Taigi, Romų situacija yra svarbus labai aspektas, segregacija, vis, visuomen, tų žmonių segregacija ir taip pat prastos galimybės lankyti mokyklas, e, švietimo galimybės yra labai e, e, svarbus elementas šiame kontekste. Mes žinome, kad apie 23 procentus Romo, Romų vaikų iki 15 metų lankosi, lanko specialias, specializuotas mokyklas arba specializuotas klases, kurios skirtos konkrečiai Romams. Ir pavyzdžiui, toks E, to atitinkami skaičiai yra taip pat ir kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, 20 procentų yra Slovakijoje, o Prancūzijoje tas procentas siekia 18, e, tas skaičius siekia 18 procentų. E, 28 valstybėse narėse mes matome vis dar egzistuoja tam tikrai e, diskriminaciniai e, išpoliai e, kurie, ir nusikaltimai, kurie susiję su mažumų, pavyzdžiui, tam tikra religinė, tam, religinėmis ypatybėmis. Ir e, mes žinome, kad šioje srityje labai svarbu yra tinkamai informuoti tokių nusikaltimų ir tokių išpolių aukų E, galimybę e, apginti savo teisės. E, ponas Timerman sakė, jog tai, taip pat atkreipė dėmesį į žydų bendruomenės padėtį ir mes savo tyrime, tyrimo metu atlikome išsamus žydų bendruomenės išsames apklausas ir pamatėme, jog 26 procentai um, 27 procentai žydų respondentų pasakė, jog jie e, vengia tam tikrų vietų savo gyvenamose vietovėse, kad nebūtų e, identifikuoti kaip žydai, o 38 procentai žydų bendruomenės atstovų stengiasi nedėvėti ar ne, kitaip ne, nepademonstruoti, nedemonstruoti tam tikrų e, priklausomybės šiai bendruomeniai simbolių. E, tas pats pasakytina ir apie LGBT bendruomenės atstovus, e, ten panašus skaičiai e, taip pat dominavo atlikus atitinkamą apklausą. Taigi reikia pasakyti, kad tik tai 5 procentai valstybių narių turi patikimos statistikos tokiu, tokiu šiais klausimais, kalbant apie įvairaus pobūdžio, įvairiausių mažumų um, konkrečią padėtį jų gyvenamosiose vietose. Ir e, mes e, taip pat mūsų organizacija yra ketina parengti pirmą labai plataus masto e, paramos aukoms paslaugų įvertinimą ir mes jau dabar konstatuojame, kad yra e, trūksta tų paslaugų, kad e, tokių įvairių religinių ar, ar, ar, ar prievartos ar neapykantos nusikaltimų aukų informuotumas yra nepakankamas. Ir reikia pasakyti, darant išvadas, E, jo ir apibendrinant, jog mums reikia ne vien tik tai e, vykdyti diskriminacijos prevenciją, bet ir e, įgyvendinti atitinkamos veiksmus, kuriais kovo, būtų kovojama su ta diskriminacija. Ir valstybės narės turėtų aktyviau veikti šioje srityje, tai yra kovodamos su neapykantos nusikaltimais ir dėje jos kol kas dar nepakankamai daro. Tad e, jos turėtų gerokai suintensyvinti e, e, visuomenės šventimo kampanijas, pažiūrėmintis dešimtojų straipsnių, rasinės, rasių lygybės direktyvos dešimtojų straipsnių. Valstybės narės turėtų informuoti žmonės apie jų teisę į nediskriminaciją. E, kad visi atitinkami e, e, žmonės nukentžiantis nuo tokių nusikaltimų žinotų, jog jie gali tą padaryti. Nes priešingo atveju, kas dažniausiai ir būna dėja šiuo metu, žmonės nukentėję nuo įvairių neapykantos nusikaltimų nepasitikė institucijomis ir jų galiomis juos apginti. Ir, o tai reiškia, jog turi egzistuoti patikimos e, viešosios institucijos, teisėsaugos institucijos, kurios deramai gintų tokių žmonių teisės. Taigi mums reikėtų e, nukreipti savo dėmesį nuo, e, nuo teisės tekstų ir to, kas egzistuoja, kas yra surašyta prie konkrečios realybės ir konkrečių veiksmų tikrovėje. E, pavyzdžiui, reikėtų e, nustatyti atitinkamus pagrindinių teisų rodiklius, apie kuriuos mes taip pat kalbėsime ir savo metinėje ataskaitoje, kurie ir padėtų įgyvendinti šį tikslą. Dėkoju. FR. Ačiū. Ačiū, kad e, atvykote į šį susitikimą. Mūsų komitetas tikrai gali būti vertinamas kaip ambicingas, todėl kad Dabar mes norėtumėm e, jums pristatyti vienos ataskaitos autorius. E, ataskaita buvo parengta e, siekiant įvertinti krizės pasakmes pagrindinėms teisėms valstybėms narėms. Taigi dabar visą šią ataskaitą reikės pristatyti per artimiausias 50 minučių. Šioje ataskaitoje kalbama apie būstą, apie dalykus, kurie tikrai yra aktualūs. E, Aleksandra, jūs tikrai žinote viską apie šią ataskaitą. Žinau, kad kolegos yra susipažinę su jūsų darbu. Tikiuosi, kad sugebėsite sutraukti viską į 50 minučių. Ataskaita tikrai yra išsami. Tačiau norėčiau e, pasveikinti jūsų komandą už tokį labai e, sudėtingą, ypatingą darbą. Pagrindinės teisės e, tikrai yra įtakotos esamos ekonominės krizės. E, krizė įtakoja ir socialinės teisės, kurios paprastai yra vertinamos kaip žmogaus teisės. Na, tikrai labai e, gaila, kad jūs viską e, dabar turite pristatyti per 50 minučių, nes šiai ataskaitai turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Um E, būtent apie e, asmenis, kurie neturi, prarado namus dėl ekonominės krizės ir kalbama šioje ataskaitoje. Apie tai buvo užduotas ne vienas klausimas, tad tikiuosi, kad kolegos susipažins su jūsų ataskaita. Ir į kai kuriuos aspektus jūs dabar galėtumėt sureaguoti. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį šios studijos autoriams. Ačiū pirmininkė. Ačiū už gerus žodžius. Tikrai pasistengsiu pristatyti 200 puslapių studiją per man skirtą laiką. Pone ir ponios, ačiū už suteiktą galimybę. Mes atlikome studiją dėl krizės poveikio pagrindiniams teisėms valstybėse narėse studiją užsakė Libe komitetas ir studiją atliko Milieu LTD. Ir būtent e, šios organizacijos vardu aš ir kalbėsiu. Trumpai norėčiau pristatyti pačią studiją, tikiuosi, kad turėsite laiko su jie susipažinti ar bent jau permesti akimis. E, ši e, studija buvo atlikta atrinkus kai kurias valstybės nares ir atrinkus tam tikras žmogaus teisės. E, trumpai e, pristatysiu, kai buvo atliekama valstybių narių ir pagrindinių teisų atranka. Taigi, kai buvo priimtas sprendimas atrinkti valstybės narės, mes priemėme domin štai kokius kriterijus. Visų pirma, Ar valstybės narės yra sudariusios susitarimus dėl ekonominės situacijos sutvarkymo su trejetu, kurį sudaro e, Taptautinis valiutos fondas, e, ACB ir komisija. Antras kriterijus tai yra teisinė sistema, ar tai yra anglosaksų, ar kontinentinė. Ir galiausiai Geografinė reprezentacija turėjo būti užtikrinta. Mes siekime užtikrinti kuo didesnės pusiausvėros. Tačiau akivaizdu, kad dėl krizės tam tikri regionai daugiau nukentėjo, todėl ta geografinė reprezentacija nėra tobula. Taigi, atrinkome štai kokias valstybės narės. Belgija, Kipras, Graikija, Airija, Italija, Portugalija ir Ispanija. Ir be šių šalių taip pat e, traukiame trejoto. Mm, tiksliau, kaip matote, į šį sąrašą pateko penkios šalis, kurios pasirašysios susitarimus su trejetu. Taip pat kyla klausimas, ar įtraukti Latviją ir Vengriją, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nusprendėme pastarųjų neįtraukti. Juolab, kad e, Latvija jau dabar yra pripažįstama kaip įveikusi krizę, prisijungia prie eurozonos, o Vengrijos neįtraukėme dėl kitų priežasčių. Tai yra dėl to, kad e, parlamentas pats E, daug dėmesio skiria dėmesio pagrindiniams teisėms. 2012 metais patvirtino rezoliuciją, visai neseniai buvo taip pat ir klausimai šio klausimu. 15 metais, taigi man atrodo, kad e, Vengrijos į šį sąrašą nereikėjo įtraukti. Taigi, atrinkome e, šalis, tada reikėjo atrinkti teisės, e, kurias e, tirtume studijos metu. Taigi, kaip ir pirmininkas paminėjo, mes vėl stengiamės įtraukti ir ekonominės, ir pilietinės, politinės, ir socialinės teisės ir galiausiai atrinktos teisės atrodo štai kaip. Teisė į švietimą. E, apsiribojame tik tai privalomų švietimu, teisė gauti sveikatos priežiūros e, paslaugas, e, žiūrime, kiek yra prieinamos tinkamos kokybės ir prieinamos kainos. E, priežiūros paslaugos. Toliau teisė į darbą, teisė į pensiją, vėlgi e, tai turi būti suprantama kaip įgauta e, teisė į pensijoje, pensijos metu gaunama išmoka, toliau teisė į teisingumą bei teisė į saviraišką ir teisę susiburti. E, studijos metu šios dvi teisės ir laisvės buvo analizuojamos kartu ir žiūrima, kaip na, visą tai kartu įtakojo ekonominė krizė, taupimo priemonė, sakykime, e, e, kadangi dėl taupimo priemonių padaugėjo ir protesto akcijų, žiūrėjome, kaip į tai reaguoja valstybės naras. Yra ne vienas mechanizmas, kuriuo yra stebimos e, žmog pagrindinės teisės ir kaip jas įtakojo e, ekonominė krize. Be šių minėtų teisių, kurios paprastai yra stebimos, mes taip pat identifikavome ir kitas teisės, e, kurios galėjo būti paliestos ekonominės krizės tam tikrose šalyse, ne visose. Taigi įtraukėme šias teisės, bandydami atsižvelgti į susidariusias konkrečias situacijas valstybės narės. Pavyzdžiui, e, teisė į būstą Belgijoje, Kiprė, Airijoje, Ispanijoje, teisė į, e, bū, į nuosavybę, e, teisė į darbą, informacijos laisvę, socialinio saugumo teisė, teisė į vandenį ir draudimas diskriminuoti Norėjome, kad e, mūsų studijos metu būtų tinkamai išanalizuota situacija ir tam tikslui mes turėjome numatyti tam tikrus terminus, e, pradedant e, birželio 30-ąją. Kitaip tariant, mūsų studija buvo atlikta dėl situacijos, kuri buvo būtent birželio 30 dieną 14 metais. To, toliau, metodai, kuriais mes vadovavomės. Tai yra e, informacijos analizė ir konsultavimas su suinteresuotais asmenimis. Pagrindinės išvados. Visų pirma, mes identifikavome e, tris, trijų tipų taupimo priemonių grupės. Visų pirma, tai yra sisteminės reformos, kurios buvo įgyvendinamos ir galbūt buvo pradėtos įgyvendinti dar prieš susidarant ekonominiai kriziai. Tačiau e, dėl ekonominės krizės e, šios sisteminės, e, sisteminės reformos buvo įgyvendinamos aktyviau. E, taupimo priemonės, tai buvo būtent išanalizuotos tokia siauraja prasme. Kitaip tariant, tos priemonės, kurios niekada nebūtų būdė, buvusios patvirtintos, jeigu ne e, ekonominė krizė, pavyzdžiui, kaip e, taupimo santaupų sumažinimas Kipre. Toliau e, kitos priemonės, kurios taip pat buvo pritaikytos ekonominiai kriziai susidarius. Išvados. E, mes e, nustatėme, koks yra ryšys e, taupim, tuo taupimo priemonių su kiekviena e, teisė ir šiuo atžvilgiu siūlyčiau susipažinti su mūsų ataskaita. Na, nemanėme, kad e, dėl taupimo priemonių atsirado kažkokia e, diskriminacija. To nematėme atliekant tyrimo metu, bet darant išvadas, pastebėjome, kad nuo taupimo priemų tam tikros žmonių grupės nukentėjo labiau nei kitos. Kaip matote, skaidrėje įvardintos tam tikros e, žmonių grupės, kurių atžvilgių tas e, poveikis buvo tikrai neproporcingai didelis. Ir atsižvelgiant į padarytas išvadas, Milieu pateikė rekomendacijas. Bendrosios rekomendacijos yra štai, kokio, e, štai kokios. Jos gali būti taikomos ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių. Kai kurios iš šių rekomendacijų yra įvardintos čia, jų yra daugiau. E, pavyzdžiui, e, taupimo, taupimas niekada neturėtų būti horizontalus, jis neturėtų būti tik tai e, daromas siekiant sutaupyti, bet išlaidų mažinimas taip pat turėtų būti skirtas ir struktūriniams problemams spręsti. E, be to, kai yra e, ketinama pritarti e, taikymo, taupimo priemonės, į sprendimo prieimimą turėtų būti įtraukti ir suinteresuoti asmenys. Taip būtų užtikrinta, kad pažeidžiami asmenys nepatirtų kažkokio neproporcingo poveikio. Atvirkščiai, jų teisės turėtų būti sustiprintos. Taip pat mes laikomės nuomonės, kad turėtų būti patvirtintos aiškios skaidrės procedūros kuriomis vadovaujantis turėtų vykti bendradarbiavimas su institucijomis priklausančiomis trojkai. Pirmininkas, atsiprašau, e, tikrai mums trūksta labai laiko. E, paskutinėje skaidrėje jūs matysite mano kontaktinius duomenis, elektroninį paštą Jeigu turite klausimų, galite su manim susisiekti. Pirmininkas, labai labai atsiprašau, bet dar yra keli svečiai, kuriems norėtumėm suteikti žodį. Puikiai ataskaita, kaip ir sakiau anksčiau, labai įdomus klausimas. Ačiū Jums už pasisakymą. E, prašyčiau su kolegų susipažinti su ataskaita ir jeigu turite kažkokių raštų klausimų, susisiekti su jumis tiesiogiai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Katani kuris yra Europos neįgaliųjų forumo sekretorius. Taip pat norėčiau pakviesti iš karto Nikola Graterį, kuris yra Regio Kalabrijos tribunolo prokuroras. Prašome. Nu, gal, gal hanno chiamato adesso. Aiutami. And while Rodolfo is um, taking his place, I just wanted to say that. Kol Rodolfo uh, atsisės, norėčiau pasakyti, kad uh, neįgalumo forumas yra suorganizavęs pakankamai daug diskusijų apie neįgaliuosius ir šiai platformai atstovauja uh, kolegė Thank you very much. Now, Rodolfo, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Rodolfo Katani, kas e, pavėlavo, žinoma, daug ko neišgirdo. Aš norėčiau prisistatyti. Aš atstovauju dvi, dviem svarbioms organizacijoms, tai yra socialinių nevyriausybinio organizacijų platforma ir taip pat Europos neįgaliųjų forumą. Abi organizacijos suvienijo savo pajėgas ir dirba iš vien, kalba vienu balsu ir vieningai prisima iššūkius, kurie tenka joms ir taip pat teikia rekomendacijas ES institucijoms, kurios stengiasi atsižvelgti į pagrindinių žmogaus teisų ir sutarties nuostatas. Aš paliksiu savo pasisakymo tekstą ir todėl nekartosiu įžanginio žodžio, tiesiog norėčiau pasakyti, kad daug ES valstybių, kaip jau buvo pasakyta, patiria e, įgaliųjų, patiria pagrindinių teisių pažeidimus ir diskriminaciją iš esmės visose valstybėse narėse. Aš esu pranešime pateikęs pavyzdžių, paminėsiu kai kuriuos. Pavyzdžiui, neįgalieji negali e, dalyvauti sporto renginiuose, sportuoti be e, kitų asmenų e, param, pagalbos, taip pat keliaudami jie turi E, susimokėti už papildomą draudimą. Couples reported uh, they had been uh, turned away from. Musulmonės taip pat turi problemų patekti į kavines, į barus, kadangi nešioja uh, galvos apdangalus, negali pasirodyti viešuose vietuose, Lenkijoje, kitose valstybėse. Uh, asmenys, nu, kurie ateina su o, lydimuoju šunimi ar su palyda, jie yra neįleidžiami į renginius, bet to dažnai neįgalus asmenys yra paimami iš, iš šeimos ir nukreipiami į gydymo įstaigas. Akivaizdu, kad su tokia situacija sunku susitaikyti asmenims. Be to, neįgalus asmenys nedrįsta kalbėti apie savo patyrimą, blogą patyrimą, tuo labiau, kad jie nepasitikė ir savo šalių teisinė sistema, bijosi smurto. Mes turime e, rinkti palyginamus duomenis valstybėse narėse ir pagrindinių teisių agentūra yra sukūrusi duomenų rinkimo metodologiją. Neleidžiama asmenėms patekti į barus, restoranus, parduotuvės tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitiems asmenėms naudotis tomis paslaugomis, bankų paslaugomis pažeidžia ne tik tai asmenės teisės, bet tai pažeidžia ir pagrindinius ES principus, pagal kuriuos visiems yra užtikrinama teisė dalyvauti viešajame gyvenime, vidaus rinkoje ir laisvai judėti. Neįgalus asmenys neturi tų pačių teisių, negali jomis naudotis e, nuosekliai. Apie tai jau buvo kalbėta anksčiau. Yra sumažinamos fondų lėšos, taip pat yra apkarpamos paslaugos įgyvendinant taupimo priemonės ir taip pat yra labiau institucionalizuojama asmenims taikoma parama. Todėl mes siūlome tris priemonės ES mastu sukurti strategiją, kuri skatintų laikyti žmogaus teisių, taip pat koordinuoti politikas ir e, e, priimti horizontalios e, politikos e, direktyvą, kuria būtų įgyvendinamas vienodo asmenų traktavimo principas nepriklausomai nuo jų religijos, nuo e, fizinių savybių ir taip toliau. Mes e, sveikina Ferraras pranešimą dėl žmogaus teisų padėties ES ir džiaugiamės, kad jos pranešime pateikimi pasiūlymai e, sutampa su mūsų pasiūlymais. strategija sutampa su socialinės platformos nuostatomis, su žmogaus teisų ir demokratijos tinklo siūlymais. Taip labai malonu konstatuoti, kad pranešime kalbama apie solidarumą ir socialinės teisės. Tačiau nepakanka vien tik tai laikyti žmogaus teisų ir jas ginti, bet laikas imtis aktyvaus vaidmens, kad šios teisės būtų visapusiškai įgyvendinamos. Kalbant apie socialinės teises, Ferrara pranešime yra minima, kad ES turi paraginti valstybės narės naudoti visus žmogaus teisų gynimo instrumentus ir priemonės įvairius formatus, jungtinės tautas, žmogaus teisų hartiją, kad būtų sprendžiami visi su šia tema susiję ginčiai. Siekiant užtikrinti žmogaus teisės, būtina uh, įgyvendinti ir kitas ES pagrindų programas ir strategijas. Pavyzdžiui, Europos neįgalumo strategija 2010-2020 metams turėtų būti peržiūrėta, atsižvelgiant į jungtinių tautų konvencijos įgyvendinimą dėl žmogaus su negale teisių, kad šita strategija taptų ES teisinės sistemos sudėtinė dalimi. Šita jungtinių tautų konvencija yra vienintelė tarptautinė konvencija, kurią ratifikavo Europos Sąjunga. Todėl mes džiaugiamės šiuo pasiekimu ir esame parengę savo pranešimą, kurį pateiksime jungtinių tautų specialiajam komitetui artimiausiomis dienomis. Anksčiau, ankstesnioji komisija prieimusi Romų integracijos strategiją ir lyčių lygybės strategiją vis dėlto dabar uh, siunčia gazdinančių signalų, kad šitų strategijų įgyvendinimas nėra dabartinės komisijos darbo tvarkėje iškyla pavojus, kad ES neplėtos tos politikos, kuri yra labai svarbi tam tikrai asmenų grupiai. E LGBT teisų užtikrinimo strategija ir taip pat vaikų teisų strategija galėtų padėti įgyvendinti priemonės, kuriomis, kuriomis ginamos žmogaus teisės, taip kaip yra numatyta ES sutartyje dėl jos veikimo. Iš tikrųjų labai svarbu, kad horizontaliai būtų imamasi spręsti lygių teisių klausimus, ir labai džiaugu, kad komisarė Jūrova ėmėsi aktyvių e, veiksmų. Lygių teisų direktyva turėtų užtikrinti, kad visų šešių diskriminacinės rizikos e, grupių žmonės nesusidurs su diskriminacija taip kaip jie apibūdinama 19 sutarties straipsnėje ir padės įgyvendinti jungtinių tautų konvencijos nuostatas visoje Europoje vieningai. Labai svarbu, kad komisija artimiausių metų pateiktų ES paslaugų prieinamumo dokumentą, kuris turėtų padėti lengvinti visų žmonių gyvenimą. ES institucijos pagaliau turi suprasti, kokia nauda ES būtų e, ratifikavus žmogaus teisių e, aktus, kurie yra priimti pagal Junktinių tautų konvenciją. Labai svarbu e, tobulinti socialinę platformą. Mes esame pasirengę aptarinėti šitą strategiją su parlamentu ir konkrečiai su jūsų komitetu. Much, Ačiū ponui Katani. Dabar norėčiau suteikti žodį Nikola Graterį. Jis yra paskutinis kalbėtojas. E, žinau, kad e, mm, reikia paprašyti kalbėtojo kalbėti trumpai. Pasistengsiu sutilpti 10 minučių. Ačiū poniai Ferrara už pakvietimą. E, paskutiniais metais Šiaurės Afrikos šalis susiduria vis su didesnėmis problemomis. Ir migrantų e, srautai iš e, tų šalių yra vis didesni. Jie tam, kad išgyventų, yra pasirengę rizikuoti gyvybę ir mirti viduržėmė jūroje. Ir tokių žmonių skaičius e, tik tai auga. Jeigu mes dabar galvosime apie strategijas, kurios yra parengtos Europos Sąjungoje, jos e, kol kas e, dėja yra ne, ne, neefektyvios ir ne, nepasiūlo sprendimų susidariusiams problemams. Mes gyvename sapnoje Europoje. Gyvename Europoje, kurią daugiausiai domina ekonominiai klausimai. Daug mėnesių kalba apie tarptautinę priekybą, tačiau jie, e, konkrečiai turiu meni, Europą nesirūpina savo saugumu. Būtų galima daug sutaupyti, jeigu e, investuotume į Šiaurės Afrikos šalis Tokiu būdu mes padėtumėm tiems ten gyvenančiems e, žmonėms ir jie neturėtų bėgti iš savo šalių rizikuodami savo gyvenimu. Bet e, parama turi būti ne finansinė, nes žinia, kad e, tose šalyse yra labai paplitusi korupcija. Reikia tiesiog investuoti į infrastruktūrą, statyti mokyklas, ligoninės ir taip toliau. Kodėl aš apie tai pradėjau kalbėti? Todėl, kad aš noriu pradėti šį uh, pasisakymą uh, žiūrėdamas to nelegalaus migranto akimis. Kai e, pastarasis atvyksta į Europą, į pavyzdžiui, į tokias e, šalis kaip Ispanija, Italija, tai e, Ispanijoje, sakykime, yra labai griežti teisės aktai, todėl nelegalus migrantai e, renkasi tokios švelnesnio režimo, kabutėse, šalis kaip Italija, kurioje procedūros yra ilgos, problemos yra nesprendžiamos. Deja, ES nesprendžia nelegalios imigracijos problemų, todėl galiausiai šią problemą turi spręsti Italija. Ne, nenoriu pasakyti, kad kartu su nelegaliais imigrantais atvyksta e, teroristai. E, islamo valstybė gali veikti e, per internetą, per e, satelitus, e, kurie vis dar yra Europoje. Taigi tokia teroristinė organizacija jaučiasi labai stipri, todėl kad per internetą uh, E, gali susisiekti su bet kokiu asmeniu ir įvykdyti išpolį bet kokioje ES šalyje arba sostinėje. O ES nėra saugumo, nėra saugumo kultūros. Būtent dėl tos priežasties e, E, pietų Italijoje yra labai daug organizuotų nusikaltimo grupuočių, kurios užsiema pinigų plovimu ir e, korupcija. Taigi, kai tie e, imigrantai atvyksta į Europą, susiduria iš karto su problemomis. Ir negalime sakyti iš karto, kad Europa, Europoje emigrantas yra išteklius. Ne, kai emigrantas atvyksta į Europą, jis kelia tik problemų. Ir tos problemos negali būti sprendžiamos e, uždarant e, imigrantus į stovyklas, kurios dažnai primena koncentracijos e, stovyklas. Žmonės ten yra uždaromi, ir galiausiai jiems tai tikrai nepadeda integruotis į visuomenę. Na, gal jums mano pasisakymas pasirodys labai toksai e, kritiškas, bet e, asmenys e, įrašomi į katalogus, jiems yra suteikiamos finansinės priemonės, tačiau vėliau, kas atsitinka su jais, neaišku. Valstybės narės turi mm, suprasti, kad e, problema nesisprendžia tik tai e, priėmusi e, emigrantą. Ir kad imigrantą turi priimti ne tik tai pietų Europos šalis. Todėl, kad vieną kartą, kai emigrantas patenka į pietų Europos šalį, jis vėliau <coughs> persikelia į kitas Europos šalis. Taigi neužtenka tik tai E, šiai problemai įspręsti finansinių priemonių arba e, gelbėjimo operacijų. Dar vienas pastebėjimas. Anksčiau buvo sakyta, kad e, pagaliau Italijoje sumažėjo kalinių skaičius. Na, aš nenorėčiau džiaugtis tokia naujiena. Aš laikausi nuomonės, kad visų pirma reikėtų sukurti e, tokią sistemą, kuri leistų e, žmonėms suprasti, kad nusikalt, nusikalsti neapsimoka. Mes e, tikrai nenorime kurti sistemos, kuri būtų naudinga teisėjams, prokurorams ir taip toliau neva tai jiems valstybė duoda darbą, bet reikėtų žiūrėti, turėti tokią ilgalaikę perspektyvą, nes e, Europa, kaip matoma, e, susiduria vis dažniau su tomis pačiomis problemomis. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti paskutiniams kalbėtojams, kuriems buvo tikrai skirta mažai laiko. Ačiū taip pat kolegoms, kurie liko iki šio renginio pabaigos. Ačiū už jūsų kantrybę. Dar yra keturi komiteto nariai, kurie norėtų užduoti klausimus. Kadangi tikrai trūksta laiko ir vertėjai jau dirba viršvalandžius, norėčiau paprašyti, kad kolegos kalbėtų labai trumpai, po vieną minutę. Marijo, prašome. Ačiū. Mm, Noriu užduoti klausimą ar pateikti pasiūlymą dėl mažumų klausimų. Manau, kad yra svarbu suvokti, kad e, jis yra susijęs labai skirtingais aspektais, kurio, kurios, e, kurie yra įtvirtinti konvencijoje, kiti kai, kurias, kai kurių tarptautinių sutarčių. Tačiau, pavyzdžiui, naujųjų mažumų problema yra vis dar nepakankamai gerai sprendžiama. Pavyzdžiui, žmonės iš naujųjų valstybių narių, pavyzdžiui, iš Lenkijos, atvykstantis į vakarų Europą, gyvenantis, dirbantis Junktinėje karalystėje ar kitose senosiose ES valstybėse narise. Ir e, jokia konvencija ar jokie, jokie kiti teisės aktai niekaip negina tokių žmonių teisių. Ir, ir, Ir e, tuo labiau, kad į ta, tokios mažumos labai dažnai e, turi e, jų atstovai yra labai dažnai nepilnamečiai. Tad, e, e, neseniai vyko konferencija skirta ekonominiams ir socialiniams e, e, ekonominės migracijos aspektams ir poveikiui. Ir dėja šitas aspektas susijęs su naujosiomis mažumumomis ir jų teisėmis nebuvo aptarinėjamas, jis, jam nėra skiriama pakankamai dėmesio. Pirmininkas, dėkoju. Dabar kalbės ponia Viržė. Prašyčiau, kiek manoma, trumpiau. Džiaugiuosi to, ką išgirdome, kad išgirdome daug šią temą. Kaip tik grįžau iš Tuniso, šiandien atsikėliau labai anksti ir dar ne visai suvokiu, ką kalbu, sako kalbėtoja. Yra puiku, kad mes aptarinėjame tos migracijos klausimus, tačiau turime pasirūpinti, kad pagaliau būtų imtasi aiškių veiksmų. Yra kalbama apie tai, kad mus, pas mus plūsta migrantai ir tai yra tik tai Italijos problema. Jūs žinote, kokia yra mano pozicija šio klausimu. Jeigu mes nespręsime šių klausimų, tuomet patys e, priartėsime prie e, dešiniųjų ekstremistų e, retorikos. Dar neegzistuoja solidarumas tarp skirtingų valstybių narių sprendžiančios klausimus. Kai sakote, kad Italijos situacija yra tokia sudėtinga, problematiška, tuomet turiu pasakyti, kad ir jūsų vyriausybė dėl to yra kalta, kuriai reikia tik tai pinigų, jinai tikisi tik tai pinigų iš Europos Sąjungos, stengdamasi nedaryti nieko. Tos valstybės, iš kurių atvyksta e, pabėgėliai, tai yra diktatoriškas autoritarinės valstybės. Aš nežinau, kur tiems žmonėms e, pirmiausia reikėtų bėgti. Aš turiu konkretų klausimą. Buvo paminėti e, skaičiai susijęs su žydų bendruomenė ir jų patiriamu antisemitizmu. Pone Katanį, jūs kalbėjote ir apie islamofobijos reiškinio didėjimą, stiprėjimą. Norėčiau sužinoti, kaip e, yra su pagrindiniu e, teisų agentūros atlie, pagrindinių teisų agentūros e, atliekamų darbo, ar jinai e, skiria dėmesį šiam klausimui, nes Prancūzijoje čia taip pat labai ryškėjantis e, reiškinys, ypač aktualus darosi ir pas mus. Dėkoju, ačiū vis, visiems kalbėjusiesiems, tai labai padeda ir mūsų darbe. Ir gerai, kad buvo kalbėta ir apie tą priešišką nusiteikimą Romų tautybės atsto, žmonių atžvilgių ir tokių um, neapykantą kurstančių pasisakymų mes išgirstame net ir čia šiuose rūmose iš kai kurių kolegų tarpo. Mes turime vengti tokių dalykų, bet matome, kad net ir čia, šiame parlamente yra neįmanoma išvengti um, priešiško nusistatymo. Pirmininkas, dėkoju, kad kalbėjote trumpai. Panas Agijar. Ačiū, stengsiuosi kalbėti kiek manoma trumpiau, nes aš iš tiesų e, buv, norėčiau, norėjau užduoti klausimą ponui Togenburgui, tačiau jisai išėjo. Jisai buvo iškėlęs klausimą susijusiu su antisemitizmu. Aš norėjau pabrėžti poli, po, teisėkūros politikos reikšmę šiame kontekste. Uh, Nes e, labai svarbu išmokti tas e, praeities pamokas. E, žydai dabar yra linkę bėgti iš Europos, juos kviečia Izraelio vyriausybė į savo šalį arba, arba bėgti kažkur kitur. Taigi mes turime stengtis net ne tik tai į tai kreipti dėmesį, bet ir imtis konkrečių teisėkuros veiksmų, sprendžiant šią problemą. Mums reikia atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį antisemitizmo e, stiprėjimą Europoje. Dabar ponio Granterį norėčiau užduoti klausimą. Kalbėsiu itališkai. Jūs sakėte, kad e, viduržėmė jūros e, problema E, yra susijusi taip pat ir su teisės aktais, kurie yra patvirtinti Ispanijoje ir neva sakoma, kad trūksta bendradarbiavimą, kad jo trūksta, kad trūksta bendradarbiavimo su e, Šiaurės Afrikos šalimis, pažiūrėjau, Italijos ir Libijos. Uh, bendradarbiavimo, kaip buvo pavyzdžiui Ispanijos ir Maroko atveju. Nevas sakoma, kad vengiama kirsti viduržymio jūros jūrą per Gibraltaro e, pusę e, pasiaurį, todėl kad nenorime vykti į Ispaniją, nes ten yra patvirtinti labai griežti teisės aktai išsiunčiantis nelegalius migrantus iš e, šalies. Uh, Ačiū, ponė Spinelį. Jūs posėdėje dalyvaujate nuo pat pradžių ir dabar norėčiau suteikti Jums žodį kaip paskutiniai kalbėtojai. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą poniai Ivanai, Ivankovič Tamamovič. Ačiū Jums už atliktą darbą ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar Jūs laik, E, manote, kad e, kaip ir man, didžiausia problema yra štai kokia, kad e, sunku pasinaudoti esamomis teisėmis. Stefano Rodota yra, sakęs, yra išpas, pasisakęs štai kaip žmogaus teisė turėti teisę. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau grįžti prie to, ką pasakė komisaras Katainenas, kai buvo susitikimas su Graikijos e, parlamentarais. Buvo kalbama apie e, taupimo priemonių pasiekmes pagrindinėms e, žmogaus teisėms, kurios yra įtvirtintos Hartijoje. Komisaro narys pasakė, kad pagrindinės žmogaus teisės ir e, jų atžvilgių tre, su trejetu su pasirašyta sutartis yra viršesnė nei žmogaus teisų hartija. Ir aš laikausi, kad tokiu būdu yra pažeidžiama pagrindinė teisė, tai yra teisė į teisę. Okay, we have to, I have to say to our speaker colleagues, we have to be... Kolegos, mes turime kalbėti labai, labai aiškiai, trumpai ir glaustai. Jeigu turite atsakymus į konkrečius klausimus, tai atsakykite. Kitaip neturime laiko. Ar jūs atsakysite į konkrečius klausimus, pirmiausia, į ponios Pinelį klausimą. 30 sekundžių. Ačiū už šitą labai prieštaringą klausimą. Aš kaip teisininkė norėčiau tiesiog atkreipti į Teisingumo teismo nuomonę Pringle byloje ir tos bylos išaiškinimą. Prego Katanį, ar turite kokį nors konkretų atsakymą į konkretų klausimą? Norėčiau tiesiog pajokauti pabaigoje. Aš turiu draugą, Jis yra juodaodis, aklas, žydas ir dar e, gėjus. Pagalvokite apie visą tai. Iš tikrųjų laiko nebeliko. Ir negalime jau jukauti. Pagal protokolą vis dėlto mes turime suteikti keletą minučių pranešėjai, kitaip šitie klausimai bus taip kaip ir neįvykę. Taigi aš suteikiu pranešėjai savo laiką, kuris man kaip pirmininkui buvo numatytas. Aš tikiuosi, kad dar suspėsime ir Lorai dar leisime dvi minutės pakalbėti. Žinoma, Italijai labai sunku yra kalbėti dvi minutės. Aš e, tikrai e, norėčiau pasisakyti. Aš, nes, aš nepriklausau e, dešiniųjų e, dešinienams. Nepriklausau jokiai, e, jokiam politiniam frontui. E, Aš kalbėjau apie migrantus, kuriems reikia padėti. Italijai nereikia pinigų. Mes norime, kad e, tai, kas e, vyksta viduržėmio jūroje, turi būti sprendžiama visos Europos mastu. Ačiū. Dabar visiems suteikė, suteikėme žodį, kurie norėjo pasisakyti ir iš Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Laura Ferrari. Aš iš savo pusės norėčiau padėkoti kolegoms. E, tikrai labai sunku kalbėti e, šią temą. Šiandieną sustikimo metu mes skiriame lab, daugiau dėmesio pačiam e, žmogaus teisų procesui. Buvo, aišku, kalbama apie Strasbūro teismą, apie e, Europos tarybą. E, buvo organizuoti susitikimas su ponu Timermanui. Taigi buvo taip pat kalbama apie EP Europos parlamento pranešimą, apie ryšį su nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi, manau, kad yra padaryta nemažai pažango šiandien. Ačiū pranešėjai, ačiū komiteto nariams už puikius klausimus, ačiū kolegoms taip pat už jūsų kantrybę. Taigi, pasakęs tai, norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Prašome, Laura. Ačiū, kalbėsiu trumpai, kadangi tikrai trūksta laiko. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Ačiū Jums už pasisakymus. Be abejo, aš pasistengsiu atsižvelgti į tai, ką Jūs pasakėte, rengdama pranešimą. Dėkoju komiteto nariams, ačiū visiems, kurie liko iki šio renginio pabaigos, ačiū šešėlinėms pranešėjams, kurie įnešė savo indėlį e, šiuose svarbiuose diskusijose ES. Buvo paliesta labai daug temų, e, pradedant socialinę E, integracija, kova su stereotipais, mažumų apsauga. E, taip pat buvo kalbama ir apie institucijų mechanizmą. Jis yra reikalingas tam, kad ES taptų tikruoju pagrindiniu žmogaus teisų garantu. Be to, institucijos e, turi vaidinti aktyvesnį vaidmenį, jos turi skatinti pagrindinių žmogaus teisų apsaugą. Kaip ir buvo e, sakyta e, komisaro Timermano, labai svarbu, kad būtų e, sukurtas tikras dialogas visų pirma su pilietinė visuomenė ir su atskirų valstybių vyriausybėmis. Taryba gali padaryti daugiau, turi daryti daugiau nei iki šiol. Yra akivaizdu, kad Labai svarbu, kad būtų e, užtikrintas nuolatinis valstybių narių monitoringas, kaip yra elgiamasi su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Tai būtų geriau nei kasmet e, aptarinėti, kokie pagrindinių žmogaus teisų pažeidimai buvo tais metais valstybėse narėse. Ačiū visiems už dalyvavimą, ačiū už jūsų indėlį. Ačiū Laura. Aš taip pat norėčiau padėkoti komiteto nariams, kurie pasiliko iki šio renginio pabaigos. Tikrai e, pagrindinės žmogaus teisės yra labai aktualus lybe komitetui. Ačiū už jūsų darbą. Thank you.